Chers collègues, nous allons commencer. Gerbiami kolegos, pradėkime mūsų posėdį. Penktadienį 6 balandžio įvyko teroristų ataka vienoje iš gražių Europos sostinių, tai buvo Stoholme sunkvežimis įvažiavo į žmonės, keturi žuvo, penkiolika buvo sužeista, iš tiesų tai yra smurto, žiaurus smurto protrukis. Mes visi liūdime dėl to, kas atsitiko, ir tas išpolis buvo praėjus tik dviem savaitėm po išpolio Londone. Taigi norėčiau, kad pagerbtume žuvusius uh, mūsų draugų švedus tylos minutę. Je vous remercie. Dėkui. L'ordre du jour. Darbo tvarkė. Mm, jei nieks neturėtų prieštaravimų, tai darbo tvarkę galime tvirtinti, nieks tam neprieštarauja. Taigi darbo tvarkę tvirtiname pirmininkės pranešimai. Kolegos, kai aš kur nors išvykstu, tai atstovauju šiam komitetui ir šiandien turėčiau pateikti ataskaitą apie savo mm, išvyką į ministrų tarybą į Maltą. Maltoje vyko neformali ministrų taryba 20. Va, 28-29 kovo ir yra dvi deklaracijos parengtos, e, valėtos deklaracijos dėl e, saugumo užtikrinimo keliuose ir dėl jūrų transporto. Aš gyniau mūsų transporto komiteto interesus ir europiečių interes, interesus per ministrų tarybą. Ir ten didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugumui keliuose ir jūrų laivybai. Saugumas keliuose tai yra rimta tema, svarbi visiems europiečiam. Maždaug 25 tūkstančiai kasmet miršta mūsų keliuose. Tai yra autoįvykio aukos, turime siekti, kad mūsų keliai būtų saugesni ir kad mažiau žmonių žūtų e, keliuose. Šis klausimas yra labai svarbus ir čia reikia europinių lygių harmonizuoti taisyklės. Tai yra reikia europinio harmonizavimo. Maltoje aš priminiau, kad mūsų e, komitetas ir Europos parlamentas apskritai yra ne vieną rezoliuciją patvirtinęs e, skirtą e, tiek jūrų transportui, tiek saugumo keliuose užtikrinimui. Ir šį klausimą aptarnėsime per mūsų kitą posėdį ir pakviesime jungtinių tautų atstovą atsakingą už saugumą keliuose. Jis taip pat buvo Maltoje šioje ministrų taryboje. Ir aš iš tiesų norėčiau, kad mūsų transporto komitetas skirtų pakankamą dėmesį kelių saugumo keliuose klausimams aptarti. Tai yra, kad tai nebūtų tik ministrų deklaracija pasirašyta valstybių narių atstovų, bet kad ir mes, parlamentas, kaip teisėkuros įstaiga, irgi mm, aktyviai veiktume šioje srityje ir pasiūlytume ir, ir, ir turėtume ir teisės aktų užtikrinančių geresnį saugumą keliuose. Tai tie galėčiau pasakyti, o dabar galime pereiti prie bendrųjų diskusijų. Pirmasis klausimas yra Europos pramonės skaitmeninimas, kitas klausimas yra Europos standartai, reglamento 1025-2012 metų įgyvendinimas, tai yra uh, ponas Telička pranešėjas abiem šiais klausimais. Pirmiausia, suteiksiu žodį ponui Teličkai, mūsų pranešėjui, po to šešėliniam pranešėjim, o po to kolegom. O mūsų diskusijų pabaigoje suteiksime žodį komisijos atstovui, kad išgirstume Europos komisijos nuomonę. Ponas Telička, žodis jums. Dėkui, pirmininkė. Aš mielai abidvi nuomonės apsvarstysiu. Jos atspindi mm, esamą situaciją, tą darbą, kuris jau yra atliktas. Ir čia nekartosiu to, ką jau sakiau per mūsų diskusijas vasarį, kai mes su šešėliniais pranešėjais dėrėjomės dėl kompromisinių pakeitimų. Norėčiau pristatyti, kaip tie pakeitimai buvo koreguojami ir noriu pasakyti, kad labai esu dėkingas ir čia ne, ne, ne vien grina mandagumo išraiška, bet iš tiesų esu dėkingas visiems šešėliniam pranešėjim. Turėjom 200 pakeitimų ir mums užteko valandos darbo abiem nuomonėm pakeitimų kompromisam parengti kartu su šešėliniais pranešėjais, tai labai už tai jiem dėkoju. Galbūt kai kurie kolegos bus šiek tiek nusivylę, kad neturėsime to ilgo sąrašo, ilgo galimybių sąrašo, bet specialiai tą darėme. Jau yra ne vienas nuomonės projektas, ne vienas pranešimas, kuriame išdėstomos tos galimybės. Nes svarbiausia čia yra ne tiek tos naujos technologijos ir naujoviški automobiliai, bet ir infrastruktūra. Ir mes didžiausią dėmesį skiriame pagrindiniams dalykams ir nekartojame tų galimybių, kurios atsiveria su naujomis technologijomis. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tris pagrindinius dalykus ir dar vieną papildomą. Tie trys dalykai atsispindi nuomonėse ir pirmiausia tai yra e, įmonių startuolių ir smulkių ir vidutinių įmonių įtraukimas. Tas buvo minima ir ankstesnėme nuomonės projekte, bet dabar turime vieną kompromisinį pakeitimą ir užtikriname E, deramo dėmesio skirimas smulkiam ir vidutiniam verslui ir įmonėms startuoliam. Toliau kitas dalykas - turizmo sektorius. Turizmas, mes apie turizmą kalbame plačiaja prasme ir nagrinėjame turizmo ir transporto ryšius ir norime parodyti šio sektoriaus patrauklumą. Būtent tam skiriame didžiausią dėmesį. O trečiasis dalykas, kuris skiriasi nuo ankstesnio projekto, tai yra darbo vietų kūrimas ir socialinė dimensija. Lyginant su pateiktais pakeitimais ir mm, tam tikrų suvokimų, mes savo nuomonę šioje srityje formulavome pozityviai. Skaitmeninimas paveiks darbo e, situaciją, užimtumo situaciją ir dėl to turime orientuotis į tuos žmonės ir turėti tinkamas politinės priemonės, padėti tiem žmonėm, kurie praras savo darbus tokie žmonės turėtų būti mūsų dėmesio centre. Taigi mes šias nuostatas bandėme pozityviai suformuluoti. Nemanau, kad turėtume vėl kalbėti apie finansavimą. Visi žinome, kokios yra finansavimo priemonės, žinome, kokios galimybės atsivers ateityje. Aišku, kad infrastruktūrų kūrimas mm, kainuoja, bet šiem dalykam neskiriame labai daug laiko, nes tiesiog žinome, ką turime ir turime kuo geriau išnaudoti tai, ką turime. Vienas dalykas, kuris nesispindi nuomonėse, tai yra kibernetinio saugumo užtikrinimas. Kuo labiau m, mm, bus skaitmenamas ir automatizuojamas transportas, tuo didesnė saugumo užtikrinimo rizika čia yra. Čia mes irgi neskiriame daug dėmesio kibernetiniam saugumui, nes, kiek žinau, komisija yra pasakiusi, kad jinai parengs rekomendacijas dėl standartų kibernetinio saugumo srityje. Ir tada, aišku, žiūrėsime, ką transporto sektoriuje tų rekomendacijų prasme reikia padaryti. Tai tiek dalykų norėjau paminėti, ponė pirmininkė atsižvelgdamas taip pat ir į mūsų diskusijas, kurios vyko vasarį ir iš tiesų labai labai dėkuoju šešėliniam pranešėjim už puikų bendradarbiavimą. Ačiū, ponė Telička. Dabar žodį, žodis e, poniai Virkunen. Ačiū pienio pirmininkė, ačiū pranešėjai ponui Teličkai ir visiems šešėlėms pranešėjams. Atmosfera posėdžiuose buvo labai gera, dirbome labai konstruktyviai, kaip pranešėjas jau sakė, ir galų gale mes parengėm nuseklę pasvertą nuomonę Noriu Jums už tai padėkoti, kaip ir visiems, e, kurie prisidėjo iš APP pusės. Mes matome, kad pramonės skaitmenėjimo greitėjimas ES yra būtinas, kad darbo vietų kūrimo galimybės būtų geresnės ir ekonomika autų. Taip pat turime galvoti apie pramonės transporto ir turizmo skaitmenėjimą. E, skaitmenėjimas atveja labai daug galimybių pagerinti e, transporto sektorius potencialų išnaudojimą. Uh, dėl skaitmenėjimo transporto paslaugos tampa e, pigesnės, veiksmingesnės ir tvaresnės. Todėl mūsų nuomonė labai svarbu e, pozityviai vertinti skaitmenėjimą. Jūs jau turbūt žinote, kad labai daug kas reiškia susirūpinimą E, kad e, dėl skaitmenėjimo dings daug darbo vietų. Tačiau nepamirškime, kad tokiu būdu yra sukūriamos naujoviškos darbo vietos, darbo rinka keičiasi ir darbo jėga turi būti tam pasirengus. Reikia investuoti į kvalifikacijos kelimą, turime renktis skaitmenėjimui pasaulyje. Labai svarbu, kad Europa taptų šiame procese lyderę. Ir aš manau, kad mūsų nuomonė yra labai gerai subalansuota ir palankiai parašyta to požiūriu. Keletą žodžių dėl standartų. Kaip aš supratau, pranešėjas jau apie e, kitas nuomonės kalbėjo ir minėjo, kas ten išskiriama tarp bendrųjų standartų e, kad Europos bendroje rinkoje visiškai išnaudotume skaitmenėjimo potencialą, labai svarbu siekti standartų įdėgymo viso pasaulio mastu. Standartizacija leis geriau skatinti e, judumo paslaugas ir transporto sektoriaus inovacijas. Mes, APP frakcija, e, transporto komiteto komanda, parengėme e, nuomonę, kur yra nuosekli ir subalansuota dėl standartizavimo. Ir dar kartą noriu padėkoti pranešėjui Teličkiai apie tai, kaip ir kitiems šešėlėms pranešėjams. Man atrodo, kad mes dirbame labai veiksmingai ir tikiuosi, kad pagrindiniai komitetai atsižvelgsi tai, ką mes e, pasakėme savo nuomonėse. Mes ką tik e, supratome, kad e, tvarkaraščiai yra, mm, tvarkaraščių laikytis nėra taip jau paprasta. Ir jeigu mes įtakosime tą procesą, kuris vyksta pagrindinėme komitete, tai vėliau parengsime geresnį dokumentą, bet tai yra susijęs su kalendoriais, kaip sakiau, kuriuos tenkinti kartais gana sunku. O kol kas dėkuoju visiems už gerą bendradarbiavimą. Merci beaucoup. Labai ačiū. Oli Ry dabar žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai. Ponė Telička. baigėsi labai įdomus laikotarpis ir galėtumėm padaryti šiokias tokias išvadas. Kalbėdami apie ateitį, turime suprasti, kad Galime suorganizuoti labai veiksmingų diskusijų tarp ekspertų, tarp skirtingų frakcijų parlamentarų apie Europos laukiančius iššūkius. Sutinku ir panas Teliška keletą kartų sakė, kad išgyvename naują pramonės revoliuciją. Pagalvokime praeitį, kaip anksčiau vyko pramoninės revoliucijos ir pamatysime, kad e, jos neapsirivodavo viena pramonės šaka. Pramonės revoliucijos įtakojo absoliučiai visas gyvenimo sritis ir pakeitė gyvenimo struktūrą. Todėl mes turėtumėm elgtis labai atsakingai, galvodami apie šiuos pokyčius dabar vykstančius ES ir man atrodo, kad pono Teličios nuomonė e, rodo puikio pavyzdį, kaip tą daryti. Aš pats visuomet rėmiau turizmo puoselėjimo idėją ir aš dėkuoju pono Teličkiu už tai, kad jis priemė mano pasiūlymą. Mes e, minėjome kūrybinę pramonę, kuri gali būti labai gera mums visiems ES. Taigi bendrai, aš manau, kad e, parengėme labai kokybišką nuomonę. Dėl standartų. Noriu pasakyti, kad reikia labai paprastos ir aiškios standartų sistemos, kuri galėtų būti panaudota sklandžiai ir kuri leistų elektroninę priekybą e, išjudinti ir atsikratyti nereikalingų administracinių kliuvinių. Taigi turime priimti svarbių sprendimų, kurie leistų mums pasirengti naujai pramonės revoliucijai. Socialdemokratai remia visus pasiūlymus, o aš norėčiau tik padėkoti savo kolegoms ir šešėliniams pranešėjams ir ypač ponui Teličkai už puikiai atliktą darbą ateityje mielai su jumis toliau bendradarbiausiu. Ačiū. Labai ačiū. Pane Kironen dabar. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos raportööri. Ačiū ponė pirmininkė, pranešiau Teličką. Bendradarbiavimas iš tiesų vyko puikiai. nesunku su jumis, kaip šešėliniai pranešėjai, man sutikti. Standartizacija ir Europos pramonės greitas skaitmenėjimas yra gyvybiškai svarbus. Ir šioje nuomonėje pabrėžiama, kad šie pokyčiai turi tęstis ir be to turime išsiplėsti labiau į transporto ir turizmo sektorių. Man, rengiant nuomonę apie šį pranešimą, akivaizdu pasidarė, kad e, išaugo informavimo reikšmė e, formuojant transporto sistemas. Transportas turi leisti, e, transportui turi tarnauti visą įmanomą informaciją. E, vadinamas dirbtinis intelektas, skaitmeninės technologijos, mobilios technologijos iš dalies tą jau suteikia, bet kita vertus mes turime kalbėti apie aiškes sąsajas, apie duomenų saugojimą. Turime pasverti Europos teisės aktų paskatas. E, ir tą turime daryti nedelsdami. Turime atverti naujų galimybių mažų ir vidutinių įmonių skaitmenėjimui. Turime e, parodyti, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia e, lengviau gauti finansavimo šaltinių, nes daugelis ES lygmens priemonių e, nustato ilgą ir sudėtingą gyvendinimo procesą. Aš žiūriu iš mažų ir vidutinių įmonių perspektyvos. Tiek noriu pasakyti ačiū. Ačiū, ponė Kilonen. Dabar žaliųjų atstovas kalbės. Uh, well, much, Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Kaip uh, tie iš jūsų, uh, kurie esate akylus, pastebėjote, aš nesu Jill Evans. Ji kažkur užstrigo, bet prašė, kad perdačiau jos nuomonę apie abu pranešimus. Europos pramonės skaitmenėjimas yra e, pranešimas, kuris iškelia daug iššūkių ir galimybių, ypač transporto sektoriuje. Tačiau jai susidaro įspūdis, e, kad pono Teličkos tekste dalis tų problemų ir iššūkių yra sureguliuota. Pone Džil Evans džiaugiasi, kad yra atsižvelgta pakeitimais į visuomenės pokyčius dėl skaitmenėjimo. Taip pat yra kalbama apie uh, subalansuotą tvarę plėtrą. Na, o dėl Europos standartų. Jill Evans mano, kad kompromisinis tekstas yra labai gerai pasvertas ir ji džiaugiasi, kad bent jau dalis jos pakeitimų yra įtraukti. Ypač e, mintys apie klimato kaitą, turizmą, intermodalumą ir prieigą. Taigi, ponė Jill Evans labai dėkoja pranešėjui ir džiaugiasi turėdama galimybę paremti abu pranešimus. Ačiū. Merci, monsieur. Ačiū. Aš tikrai jūsų nepainiojusiu Jill Evans. Ačiū, kad perdavėt jos nuomonę. Na, dabar tęsime. Pone Ajoto. EFDD frakcijos vardu. A, c'est madame Amatou. Atsiprašo pirmininkė, pane Amato iš tiesų. Bet ir jos nėra. non è presente e non mi ha, non mi ha lasciato <laughs> le comunicazioni a riguardo, scusate. Šešėlinė pranešėja kolegė paliko man raštą, jeigu norite, galėčiau jį perduoti. Mes tęsime su tais, kurie dabar yra salėje. Vim van de Kamp. Pone pirmininkė, labai ačiū. Noriu tik tai sugrįžti prie to, apie ką jau kalbėjo mano uh, kolegė uh, Pone Virkunen, mane erzina tai, kad mes čia rangė, rengiame nuomonės, nors darbas iš dalies jau užbaigtas. Mano nuomonė, toks požiūris nėra labai demokratiškas. Tai manęs netenkina. Ir sugrįšiu prie to per koordinatorių posėdį, nes man atrodo, kad yra labai svarbu visiems susitarti dėl darbo tvarkaraščio nes kitaip e, mūsų pranešėjai mm, akivaizdžiai išreikš nusivylimą dėl pabaigto darbo. Ačiū už Jūsų komentarus. O dabar. Grazie, grazie, prezidentė, grazie. Kolegė iš FDD žodis. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems šešėlinės pranešėjams už atliktą darbą, taip pat esu dėkinga už tai, kad buvo paminėtas turizmas, kuris neretai yra pamirštamas. Kalbame apie skaitmenėjimą ir kitas problemas ir čia visi pamiršta apie turizmą. Tačiau nepamirškime, kad tai eina į mūsų komiteto kompetenciją ir labai svarbu apie tai kalbėti, jeigu norime pasiekti mūsų pagėdavimų rezultatų. Reikia galvoti ir apie turinį Pagalvokime apie tai, koks turizmas mums reikalingas. Žinoma, Europos komisija e, svarsto ir kūrybinės pramonės e, dalę ir mes savo nuomonėje turėtume to nepamiršti taip pat. Sukurkime deramas taisyklės, kurios atitiktų naujų technologijų poreikius. Nereikia sukurti tokių taisyklių, kurios neatspindi realybės. E, Ir be to turėtumėm galvoti apie tai, e, kas išryškės naujo ateityje. Taigi, galvodami apie IMKO komiteto nuomonę, būtinai turėtume pabrėžti poreikį apsaugoti vartotojus. Ypač, kai kalbame apie bilietus skaitmeninius. Internete yra vis daugiau ir daugiau platformų siūlančių bilietų pardavimo paslaugas. Turėtume pasirūpinti, kad vartotojai būtų uh, skaidriai apsaugoti ir be to transporto sistemos turi būti saveikios. Ačiū. Ačiū. Dabar aš vėl kreipiuosi į Europos komisiją. Išgirdote visų kolegų nuomonės, šešėlinių pranešėjų nuomonės. Ir e, pono Teličkos darbas yra įvertintas kaip veiksmingas. Ir E, jam didžioji dalis pritarė, visi pripažįsta tikslam, pripa, pritarė tikslams, kuriuos jis iškėlė. E, technologinė revoliucija yra skaitmeninė revoliucija šiais laikais ir mes turime galvoti, kaip e, transporto įmonės turi prie to prisitaikyti. Kokiu konkrečiu pasiūlymu turi komisija, ką jūs numatote priimti ir pagal kokį kalendorių, ypač teisės aktų kūrimo procese. E, kaip jau buvo pasakyta, turime kalbėti apie skaitmeninės platformas, kurios labai rūpi daugumai valstybių narių ir mes turime viską labai atidžiai apsvarsyti. Ar galėtumėm išgirsti jūsų atsakymus į kolegų klausimus? Suteikiu žodį ponui Gonzalės, ar jūs esate čia? Žinoma, kad taip, ale kur? Štaigi ten. Sitėvų. Thank you very much. Sorry, my, I'm Emilio Davila Gonzalez from uh, DG Connect. So I don't know whether I would be able to answer to all the questions. Uh, Ačiū. Aš nežinau, ar aš sugebėsiu atsakyti visus jų pateiktus klausimus. Noriu padėkoti Europos parlamento nariams ir ypač pranešėjai už tai, kad pagalvojo apie Europos pramonės skaitmenėjimo transporto metmenį ir apie standartizaciją. Taip, mes neretai girdime kritikos ir jūsų nuomonėse tą patį matome, kad e, per daug mes sutelkėme dėmesį į a, e, sujungtuosius, vadinamosius prijungtuosius automatinius automobilius. Norėčiau Europos parlamento narių dėmesį atkreipti į tai, kad transporto srityje ši iniciatyva neapsiriboja tik tokiais automobiliais. Tas e, tema yra žymiai platesnė. Mes kalbame apie inovacijas, apie pertvarkymą ir apie visas transporto sritis šakas. Europos pramonės skaitmenėjimo iniciatyva yra skirta tam, kad būtų skatinamas e, skaitmeninių naujovių kūrimas ir kalbame apie logistikos, e, gamybos e, principų pakeitimus daugelie paslaugų ir daugelie valstybių. Mes suprantame, kad tai turi atnešti naudos ir tokiu būdu galime sukurti novatorišką verslo modelį, kurį pritaikytų Europos pramonė. Tada Europos pramonė atsidūrė taptų e, labiau pasirengusi pasaulio arenoje e, kurti darbo vietas ir atremti konkurencinę kovą. Šioje sistemoje autonominiam vairavimui buvo skirtas labai didelis dėmesys. Dabar yra pasiektas moksliniuose tyrimuose kritinis momentas ir čia bus pasiekta daug pokyčių ir mes manome, kad Europos pramonė ir pramonės savininkai a, e, gali gana gerai tuo pasinaudoti ir e, užimti pakankamai stipres pozicijas pasaulio arenoje. E, galvojame, e, tarmės apie tai su visais suinteresuotais subjektais, nes nei Romoje apie tai kalbėjome, su kitomis EFTA narėmis taip pat sustikome, ne tik su valstybėmis narėmis, ir mes galvojame, kaip būtų galima panaudoti automatizuotas transporto priemonės ir kaip tai pakeistų transporto uh, padėtį, bet patikėkite, mes ne tik apie tai galvojame, bet svarstome ir kitas transporto sektoriaus pusės. Dėl pakeitimų, kurie jau dabar yra pateikti, ir jie atitinka pranešėjo e, tekste. Mes kalbame apie darbų vietų kūrimą, apie socialinės e, pusės sutvarkymą palankiai. Kaip aš jau anksčiau sakiau, turizmas yra nepaprastai svarbus Europos Sąjungai. Ir e, kalbant apie Europos skaitmenėjimą, turizmui yra skiria, Europos pramonės skaitmenėjimą ir skiriama labai daug dėmesio turizmui. Jo lab, kad turizmas e, yra tam tikra prasme horizontalioji mm, pramonės ar verslo šaka, apimanti daug skirtingų sričių. Dėl standartų nustatymo prisiminkime, kad e, kalbame apie vadinamųjų prijungtųjų automatinių automobilių valdymo standartų nustatymą. Europos komisija rėmė mokslinius tyrimus, naujovių kūrimą šioje srityje ir toliau bus tęsiamas darbas bendradarbiaujant su tarptautinės standartizacijos organizacija, skaitant ir kibernetinio saugumo problemas, nes tai yra e, visus sektorius apimantis klausimas ir e, tie autonomiški automobiliai be abejo į tai įeina. Tiek aš ir noriu pasakyti ačiū. Ačiū, ponė Gonzalės, už Europos komisijos požiūrio išsakymą. Ponė Vinvandinkam, tiesiog jūs noriu informuoti, nors ar turėsime galimybę tarp koordinatorio apirti klausimą. Noriu pasakyti dėl balsavimo. Balsavimai įtrei vyks balandžio 24, mm, o imko balsavimas yra atidėtas ir įvyks gegužės mėnesį būtent. Taigi mūsų komitetui ir mūsų pranešėjui dar pakankamai lieka veikimo laisvės ir jis galės įtakoti pranešimus ir rinkoje ir įtrėje. Panas Telička tikrai, aš manau, tą ir padarys ir dabar jam ir suteiksiu žodį. Uh, Ačiū pirmininkė. Tikrai dėkoju už tai, kad e, už tą palyginimą, e, ką aš galvojau iš pradžių, komisija pasakė, kad sujungtas transportas buvo laikomas tik tai a, ta višnaitė ant torto, o pasirodo tai yra daug giliau išsamiau analizuojama tema ir labai džiugu girdėti tokius patikinimus. Dabar dėl turizmo aš noriu pabrėžti, kad turizmas kaip po toks užtikrina transporto turizmo gilesnį įsiskverbimą ir manau, kad tikrai tie du dalykai yra tarpusavėje susiję ir galima, aišku, tam tikrų niuansų skirtumų išvelgti. Dėl kibernetinio saugumo taip. Mes neturime kompromisinio pakeitimo, nes tai buvo tik tai vienas pakeitimas, mano 57 ir iš esmės yra didelis kolegų konsensusas, parama didelė iš kolegų pusės dėl tų pakeitimų ir, ir, ir, dėl to, ir vienas pakeitimas dėl jo bus balsuojama atskirai, tai aš daugiau ir nebegaišinsiu. Teliška. Ačiū, ponia Teliška, noriu priminti, kad dėl šios nuomonės bus balsuojama rytoj ryte 9 val. Vous l'avez bien noté dans vos agendas. Tikiuosi, kad jūs gerai pasiži pasižymėjote tai savo darbo atverkėse. Toliau kitas darbo atverkės klausimas. Išplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš bendrijos valstybių narių uostų keliavinčiuose laivuose esančių asmenų registracija. Ir suteiksiu žodį poniai Bilbao, kuri yra mūsų pranešė ir suteiksiu mūsų šešėliniams pranešėms. Po to, po to, žinoma, dar suteiksiu žodį ir komisijai, kad galėtų atsakyti visų kolegų išsikeltus klausimus. Taigi, ponia Bilbao, žodžiu. Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę Strasbūrė įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas ir aptarėme penkis kompromisus, keturi yra dėl duomenų apsaugos ir dar dėl lybė iškelto klausimo Pone Monteiro Aguilar iš APP e iškėlė tą klausimą, tai yra dėl to, kuomet duomenys turi pranykti. Visos diskusijos dėl, buvo dėl žodžio dėl to, ar tai turi įvykti nedelsiant, ar automatiškai, kuris žodis turi būti naudojamas kad būtų galima išspręsti mm, susijusias problemas. Susisiekę su e, juristais lingvistais mes sutarėme dėl keturių kompromisinių pakeitimų. Ir ten yra pasakyta, kad informacija turi pranykti automatiškai be nereikalingo vėlavimo. Pasirinkę tokią formuluotę mes išsklaidėme lybę komiteto būkštavimus ir konkrečiai mano minėtos kolegės susirūpinimą. Penktas kompromisinis pakeitimas integruoja informaciją dėl, dėl pilietybės pateikimo, tačiau tai yra uh, daroma savanoriškų pagrindų. Dėl pilietybės susijusių duomenų pateikimas yra susijęs su um, asmens šeimos nustatymu, jeigu, jeigu reikalinga tokia informacija gelbėjimo paieškos darbų kontekste, jeigu, pavyzdžiui, yra įvykusi avarija, reikia kažkokią tai informaciją perduoti, tai palengvina šeimos paieškas. Uh, šešėliniai mm, išsakė plačią paramą tekstui. Aš dabar išklausysiu ir kolegų pastabas, ar iš tikrųjų tas konsensusas yra toks platus. Ačiū dabar, ponė Mantero, prašom. Obrigada. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms. Norėčiau padėkoti visiems, kas dirbote šiuo klausimu. Ir kaip e, Bilbao sakė, 86 e, pakeitimas e, buvo labai naudingas, nes jis prisidėjo prie kompromisinio. Keletą dalykų norėčiau pasakyti. Mes remiame pasiūlymą dėl to, kad elektroninės sistemos turi funkcionuoti visose valstybėse narėse, nes tai suteikia daugiau lankstumų, lankstumo E, šiame sektorėje, bet to ateitie mes turim kalbėti apie e, tų vadinamųjų Europos langų naudojimą. Iš dalies mes e, jau įdėgiame tą sistemą ir tai, kas dar nepadaryta, yra rengiama. Toliau devintas straipsnis. E, nuo 68 dalies. 68 pakeitimas. Čia kalbama apie trumpesnės keliones Ir e, kalbame apie tokias keliones, kurios trunka mažiau negu valandą. E, čia galima įvesti privalomų reikalavimų, tačiau vis tik reikia numatyti tam tikro lankstumo. Toliau. E, kiek gali trukti perdavimas keleivio pervežimo į vieną, iš vienos kelionės, į vien, transporto priemonės į kitą. Išlieka dar e, nemažai čia e, suinteresuotų pusių, kurios turėtų išreikšti savo nuomonę, nes kol kas pasiūlymas buvo patiktas gana neseniai ir mes turime nepakankamai laiko. Kalbame apie skaitmenėjimo darbą. Būkime labai atsargus Nereikia dubliuoti darbo, e, nereikia dubliuoti e, tai, to, kas jau padaryta. Mes suprantame, kas turi būti registruojama ir kokie duomenys turi būti renkami. Bet to kalbame apie dviejų mėnesių laikotarpį, per kurį turi būti priimtas tas sprendimas. Tai yra labai trumpas laikotarpis galbūt galėtumėm pratesti, dviejų mėnesių neužtenka. E, mūsų nuomonė šis pasiūlymas yra labai geras, Yra net 55 geri kompromisai parengti ir bendrai mes šią nuomonę vertiname palankiai. Ačiū. Ačiū, pasuliai. Ačiū, pirmininkė. E, Gerbėmi komiteto nariai, noriu padėkoti pranešiai už nuomonę. Tikrai puikiai dirbome su jie ir kolegomis. Buvo uh, ir, ir susitikimui e, aptarėme svarbiausius klausimus. Manau, kad tikrai reikia mm, dubliavimą mažinti ir keleivius registruoti efektyviai, veiksmingai ir aš tikrai remiu tą pasiūlymą, kad reikia aiškiai apibriežti, kam yra reikalingas tas vieningas langas kam reikalingos tos automatinės mm, valdymo sistemos duomenims perduoti. Aš, aišku, galėčiau plačiai kalbėti apie techninės detalės, bet tiesiog aš galiu pasakyti tik tiek, kad mes labai remiame visus kompromisinius pakeitimus ir bendrai remiame šios nuomonės patvirtinimą. Tai yra socialdemokratų nuomonė. Ačiū, ponia Kilonen. Kiitoksia, puheenjohtaja. <clears throat> Lämpim... Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už tikrai spartų ir kon konstruktyvų darbą. Labai džiaugiuosi svarbiais pakeitimais, kurie buvo pasiūlyti dėl duomenų apsaugos, dėl e, duomenų teikimo prievalės, dėl taikymo srities, pavyzdžiui, atitinkamų gabenimo rūšių, waterbus ir operatoriai turės galimybių dabar geriau veikti, ypač aptarnaujant, pavyzdžiui, tokius regionus, kurie daug salų ir daug sustojimų. Ačiū, Nastylar. Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Ir labai ačiū poniai Bilbao. Praeitą savaitę dalyvavau šešėlinių posėdėje Strasbūrė ir žaliųjų vardu galiu pasidžiaugti šiuo pranešimu, kurį mes remiame ir visus kompromisus taip pat remiame, ką suderinome Strasbūrė. Mes galvojame, kad šiame pranešime lemiamas veiksnys buvo duomenų apsaugos užtikrinimas laivų keleiviams Ir mes pateikėme pakeitimą, kad būtų galima užtikrinti tą, kad e, keleivių duomenys būtų galima panaudoti tik tai užtikrinant jų saugumą ir kad su keleivių duomenimis būtų elgiamasi laikantis galiojančių es teisės aktų. Taigi mes džiaugiamės, kad šis klausimas yra atspindėtas ir laukiame balsavimo. Mes tikrai paremsime jūsų pranešimą. Merci beaucoup, monsieur Taylor. Dėkui, ponė Taylor. Ir dabar suteiksiu žodį komisijai ponė Kačinska iš DG Move, iš Move generalinio direktorato žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniams pranešėjams už tokį intensyvų darbą. Labai vertiname tai, kas yra padaryta keletas komentarų mm, tam, ką išgirdome. Tie kompromisiniai pakeitimai siekia e, geriau išaiškinti, kaip e, duomenys turi būti naudojami. Mums tinka ta frazė without further delay Taip pat, mm, kalbant apie modernizuotas komunikacijos priemonės, tai čia uh, norėčiau priminti Valetą deklaraciją, šio komiteto pirmininkė irgi ten buvo ir buvo kalbama apie tai, kad reikia naujas elektroninės uh, informacijos keitimosi sistemas kurti, kad būtų galima paspartinti keitimąsi informaciją, Taip pat mes palankiai žiūrime į tuos pakeitimus, kuriais norima sutrumpinti e, tą laiką, per kurį turi būti perdodami duomenys apie keleivius. Bet bet kuriuo atveju e, turim kažkiek numatyti laiko, kad užtikrintume, kad tie duomenys, kurie yra perdodami apie keleivį, yra teisingi. Pone Kilonien, pone Taila, jūs kalbėjote apie asmens duomenis. Iš tiesų labai svarbu, kad e, kalbant apie asmens duomenų perdavimą, tai tai turi laikytis ES duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų. Suprantame, kad tas pakeitimas E, tą ir numato, bet suprantame, kad parlamentui e, asmens duomenų apsauga yra labai svarbus dalykas. Ir aišku, kad mes esame pasirengę su jumis dirbti kartu, kartu ir su taryba, kad e, galėtume užbaigti dar Maltai pirmininkaujant darbą su šiais trim pasiūlymais susijusiais su keleivių gabenimu laivais ir aš pakankamai optimistiškai esu nusteikus ir manau, kad mums pavyks tą padaryti. Dėkoju poniai Kopčinskai. Iš trečio karto turbūt teisingai ištariau jūsų pavardę. Sako pirmininkė, o dabar žodis pranešėjai poniai Bilbao. Dėkui, noriu padėkoti visų politinių frakcijų atstovams už konstruktyvų darbą, už bendradarbiavimą. Taip pat dėkoju kitiem darbuotojim, e, kurie prisidėjo ir tikimės, kad mūsų e, darbo rezultatai bus geri. Aš smulkiai nepristačiau visų pakeitimų, kuriuos varstėme kartu su šešėliniais pranešėjais. Norėjau tik pristatyti kompromisinius pakeitimus svarbiausiais kontroversiškais klausimais. 17-18 pakeitimai bus atsiminti, atsimti, jo aiškino, kodėl. Ir, ir mes pagalvojame, kad trijų mėnesių laikotarpio tarpio neužtenka ir jei mm, dėl procedūrinių dalykų to nepavyks padaryti, mm, tai turime pagalvoti, kaip tą galime padaryti. Aš to anksčiau neminėjau, bet čia norėčiau mm, tą pasakyti, kad komisija nesijaudintų. Taip pat kalbėjome apie laiko aspektą per kiek laiko informacija turi būti perdota. Per 30 minučių, jei informacija surinkta automatiškai, tai siūloma iš kartą informaciją perduoti. Manome, kad a, jei mm, mm, iš karto gal čia jau per daug norime, O tas 30 minučių tarpas, per kurį turi būti perdodama informacija, jei kelionė trunka valandą, tai irgi nelabai logiškas. Siūlome 10 minučių tada, bet 10 minučių lyg atrodo per mažai, 30 per ilgai, tai žiūrėsim, kaip čia mums pavyks susitarti. Manau, kad galiausia pranešimas bus mm, geras Iš tiesų visi labai stengiamės dirbti. Dėkui, balsuosime rytoj 9 ryto. Ir dabar periname prie kito klausimo. Keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų. Ne, periname prie inspektavimo, kuriuo užtikrinama saugus reguliariasias paslaugas teikiančių keltų ir greitaigių keleivinių laivų eksploatavimas. Pranešėjas yra ponas Rikė. Dėkui pirmininkė, noriu padėkoti visiems šešėliniam pranešėjam. Ir šis mm, pasiūlymas patenka į refit programos rėmus E, šis pranešimas yra pakankamai techninio pobūdžio. Norima reguliuoti, kaip turi būti atliekamas inspektavimas e, keltų ir greitaigių keleivinių laivų, kurie teikia reguliariasias paslaugas. Jei atsitinka kažkokios avarijos, tai tokiuose laivuose, kaip žinote, tų avarijų pasiekmes gali būti sunkios. Švedijoje netaip seniai tokia avarija buvo ir jų pasiekmes gan liūdnos, nes tokiuose keltuose ir laivuose yra labai daug keleivių, o jie paskęsta labai greitai. Taigi čia yra tokia specifika Mes susitikome su šešėliniais pranešėjais, 15 pakeitimų buvo pateikta ir mes nusprendėm kompromisinių pakeitimų nerenkti, o turėti tuos pakeitimus atskirai, nes jie visi svarbus. Taigi nusprendėme nedaryti kompromisinių pakeitimų. Kas svarbiausia? Svarbiausia, kad būtų tikrinima, tikrinimas, inspektavimas prieplaukoje ir plaukiant. Tai yra dvi inspekcijos turėtų būti atliekamos, du kart turėtų būti inspektuojama. ir tas būtų kartą metuose daroma. Ir laiko skirtumas tarp tų inspektavimų būtų 4 ir 8 mėnesiai. Antras dalykas, kurį norėčiau paminėti, norime, kad būtų tokiuose laivuose suteikiamas prioritetas tiems keltams, atliekant inspekcijas, kad būtų būtent prioritetas suteikiamas keltams ir reguliariasias paslaugas teikiantiems greiteigiams keleiviniams laivams. taip pat įtraukėme ekipažo saugumo ir uh, sveikatos apsaugos kriterijus, nes nuo to priklauso ir, ir laivo saugumas, ir keleivių saugumo užtikrinimas. Ir taip pat numatėme galimybę, jei keičiasi laivo maršrutas, būtų galima dar kartą inspektavimą atlikti. Tai nėra prievalė, bet tokia galimybė yra numatoma. Manau, kad mes gerą darbą nuveikėme, bet kaip jau minėjau, kompromisinių pakeitimų nebus. Ir iš viso galiausia bus 28 pakeitimai. Dėkoju, ponė Rikė. Žodis poniai Montero. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už atliktą darbą ir už šią įžangą į diskusiją. Neturime kompromisinių pakeitimų. Čia greičiau mes kalbėjome apie tai, kad reikia E, išvengti tų didelių nuomonių skirtumų, kad kiti galėtų pateikti savo pasiūlymus. Porą tik pastebėjimų šią temą. Kalbam apie e, saugą ir saugumą e, keleiviniuose laivuose ir administracinės naštos mažinimą. Mes keliame klausimą. Įmonės jau yra tikrinamos ekspertų per specialias inspekcijas. Ir svarbiausia, čia reikėtų kalbėti apie e, sklandumą įgyvendinant teisės aktus. Taip pat matome, kad e, gali būti pritaikytos išimtys, kai kalbame apie E, keleivinių laivų įvedimą į apyvartą. E, turime kalbėti apie tai, kad darbas nebūtų dubliuojamas, nes kartais dabar matome, jog inspekcijos vyksta du kartus. Ir paskutinis pastebėjimas. Inspektoriai patys, kurie iš jų e, bus pripažįstami laivo vėliavos valstybėje kaip oficialūs tikrintojai valstybės e, pagrindinės centrinės inspekcijos turės išduoti tokius leidimus. Be to mes suprantame, kad turės būti sukurtos domenų bazės, kurios leistų išvengti tokio dvigubo tikrinimo. Na, o aš noriu padėkoti dabar kolegoms už visą atliktą darbą, ypač ponu Rikė. Dėkui. Dabar suteiksiu e, žodį kitiems šešėliniam pranešėjim.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 pranešės pastebėjo, kur mm, dubliuojasi e, kai kurie dalykai. Mm, kalbant apie inspektavimą, tai uosto valstybės narės kontrolė e, vykdoma taip pat ir rizikos pagrindų, tai yra pirmo pakeitimo objektas ir naudodamas šią progą norėčiau čia pasakyti, kad Vengrija yra didelė jūrinė valstybė ironiškai. Ačiū. Toliau, ponė Kilonenė. Ačiū. Nieko neturiu pridurti, todėl aš siūlau ir toliau dirbti visiškai pasiekus konsensusą. Pone Taylor, žodis Jums. Thank you, Chair. Ačiū, pirmininkė. Ir dėkoju ponu Rikį. Puikus darbas, labai e, puikus šešėlinių pranešėjų darbo koordinavimas ir mes jūsų pranešimą visiškai remiame. Pranešimas rengiamas pačiu laiku. Pažymime 30-asias Zebriugės nelaimės metinės, kai Roro keleivinis e, keltas apsivertė ir 193 e, kelviai ir įgulos nariai žuvo. Aš manau, mes dabar labai e, pagristai siekiame ryštingo rezultato. Šis procesas supaprastins ir pagerins turinčius teisės aktus dėl roro keltų. E, taip pat turime pasirūpinti, kad Europos komisija garantuotų griežtesnį šių teisės aktų įgyvenimą. Ta pati turi būti ir valstybės narės, kad išvengtumėm kitų panašių tragedijų. Ačiū ponui Reikėjai už atliktą darbą ir aš dabar jūs mielai paremsiu, kai reikės. Ačiū ponė Taylor, toliau Vim Vandekamp. Pone pirmininkė. Aš turiu vieną klausimą, ponui Rikė. Aš suprantu, kad e, vadinamasis Paryžiaus supratimo memorandumas egzistuoja dėl laivų saugos. Ar mes dabar ir toliau naudosimės Paryžiaus supratimo memorandumu, o galbūt eisime savo keliu? Toks būtų mano klausimas. Kalbame apie tarptautinius pervežimus. Ačiū ponė Vim van de Kamp. O dabar aš vėl kreipiuosi Europos komisiją. Pone Kupčinska. Turime pranešimą, kuriame yra prašoma išaiškinti direktyvos nuostatas dėl e, inspekcijų laivuose. Šis darbas turėtų būti atliekamas e, konsensusų pagrindų ir e, girdėjote šiandien, kaip pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai sakė, jog dokumento kokybė yra labai gera, tai yra pirmas toks dokumentas ir aš norėčiau dabar išgirsti Europos komisijos nuomonės apie tai, e, kaip ji vertina šiuos pasiūlymus ir kokio dokumento ji norėtų. Žodis jums, ponė Kupčinska. Thank you. Labai ačiū, ačiū ponė pirmininkė. Ir aš noriu visiems pritarti, sveikinant poną Rikiai. Iš tiesų, šis teisės aktas labai techninio pobūdžio ir visi pateiktieji pakeitimai rodo, kad pranešėjas atliko puikų darbą ir įvardino visą darbo procesą rengiančią pranešimą. Džiaugiamės, kad yra pateikta pakeitimų, kurie leis dar geriau išaiškinti e, pateiktą į dokumentą ir jo mintis. Ypač ponios pirmininkės klausimą norėčiau iš karto atsakyti. Yra pateiktas pasiūlymas dėl minimalaus e, intervalo tarp dviejų metinių inspekcijų. Ponas Reikė apie tai kalbėjo. Turi būti išlaikytas tam tikras laiko tarpas tarp inspekcijų. Uh, E, čia Europos komisija yra nusiteikusi lankščiai dėl to, kokie intervalai būt, turėtų būti nustatyti, bet tai, ką pasiūlė ponas Rikė, mums yra visiškai priimtina. Kitas dalykas. Ponas Rikė kalbėjo apie konkrečius pakeitimus. Kaip Nenoriu čia vartoti uh, žodžio rizikinga, nes kalbame apie roro keltus ir kaip, kaip elgtis jų atveju, kaip organizuoti inspekcijas tokiuose laivuose. Tai galėtų būti suderinta su bendra uostų būklės kontrole. Kaip jau sakiau, šis klausimas nepaprastai delikatus, ypač kai galvojam apie nacionalinių jūrų, jūrų administracijų reakciją. Visiškai sutinku su jūsų išsikeltais tikslais ir manome, kad uh, E, gali būti kitokių būdų tiems tikslams pasiekti. Galėtume šiek tiek pakoreguoti formuluotės, ypač čia kalbame 17 pakitimą. Kitas punktas, kurį aš norėčiau dabar paminėti. Ir vėlgi, čia sveikinu siūlomus pakeitimus per kiek laiko tarpu inspekcijų rezultatai turės būti įvesti į duomenų bazę. E, uostų direktyva yra numatytas ne 24 valandų, o 7 valandų, jei neklystu, e, terminas, bet viskas priklauso nuo to, e, kokiai valstybei jūs atstovaujate. Pone Montero pateikė klausimą dėl uh, dėl class transfer. Yra pateikta nemažai pakeitimų apie tai ir man atrodo, kad reikėtų apie tą pakeitimą kalbėti. Jis yra reikalingas, bet e, galėsime dar vėliau šį sureguliuoti. Taip pat ponė Montera kalbėjo apie inspektorių kvalifikacijas. Visiškai sutinkame, kad labai svarbu, kad inspektoriai turėtų e, deramą kvalifikaciją. Tik tokiu būdu galėsime užtikrinti e, tikrinimų minimalę bent jau kokybę. Aš negaliu nesutikti su jūsų tikslais, nes galbūt galime tik tai uh, pagalvoti apie šio konkretaus pranešimo kontekstą. Be to, sakėte, kad reikia pasirūpinti, kad būtų sujungtos skirtingos domenų bazės. Paaiškinsiu, kad mes manėme, uh, kad vykdomos patikros turėtų būti pagrisos dabartinėmis, vadinamas patys duomenų bazėmis, bet klausimas, ar e, tos duomenų bazės turi būti tarpusavėje sujungtos, čia dar turėtume pasiaiškinti, nes e, tiesiogiai skirtingos inspekcijos, skirtingų rūšių inspekcijos nebus susijėtos, bet mes atsižvelgsime jūsų pakeitimus, kad užtikrintume šios labai svarbios uh, E, jūrų transporto srities e, suderinamumą. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū, ponė Košinska. Dar kartą suteiksiu žodį ponui pranešėjui Rikė. Pabandykime atsakyti į pono Vandekamp klausimą. Ar bus atsižvelgta į nustatytą memorandumą, supratimą memorandumą. Labai ačiū. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo šioje diskusijoje už pastebėjimus ir komentarus ir pirmiausia už klausimus. Dėl ponios Montero pastebėjimų apie e, paskirų pakeitimą. Aš e, žinau, kad jūs e, teikdama tokį klausimą, žinote, jog tokia galimybė egzistuoja ir apie ją turime galvoti. Mes negalime įvesti kažkokių privalomų reikalavimų vėliavos valstybė ir uosto valstybei, bet e, turime numatyti galimybę uh, inspekcijas leisti suorganizuoti toms valstybėms, kurios to nori. Mes nenorime įvesti prievolės, bet jeigu toks noras yra reiškiamas, tai turime leisti tą padaryti. Ir dėl to tai yra vienintelis e, diskusinis klausimas su ponė Montero mums išliekantis. Pono Vandekap klausimas. Be abejo, mes e, neprieštarausime Paryžiaus supratimo memorandumui ir susitarimams. Kaip visada, mes tenksimės šiek tiek patikslinti Paryžiaus susitarimą, tačiau reglamente jį yra atsižvelgta, jo priedė apie tai yra kalbama be kitako, nes e, labai svarbu techniniuose prieduose prisiminti, kas yra parašyta Paryžiaus sutartyje. Ir galiu tik pakartoti, kad mes e, nei viršėme, nei ne, nesiekėme Paryžiaus sutarties, mes stengiamės rasti auksinį e, vidurį. Kitai kolegijai atsakysiu. Aš suprantu, kad jūs e, santykinai dvėjojate dėl 17 pakeitimo. E, tai yra susijęs su priedu ir tai yra susijęs su kitu reglamentu. Kaip jūs žinote, mes visuomet stengiamės e, inspekcijų vykdytams, inspektoriams e, važiuoti ir dirbti skirtingose valstybėse narėse. Ir tiesa ta, kad tokiu būdu iš esmės yra pažeidžiamas šis reglamentas, bet tokie, kurie kiti teisės aktai nėra tenkinami. E, visi sutinka, kad toks reikalavimas yra prioritetinis ir labai svarbus. Ponas Tayloras apie tai kalbėjo. E, reikalavimai visuomet buvo griežti, bet paradoksas yra tas, kad jie nėra įgyvendinami ir labai daug yra elementų, į kuriuos nėra atsižvelgiama valstybėse narėse. Ir kaip pavyzdžiui, kai kalbam apie uh, antro tipo kargo perkelimą e, nuo kelto į geležinkelį, e, susidurime su nemažai problemų, nes e, nėra atsižvelgiama į reglamento specifiką. Kągi sakė Europos komisija, valstybės narės ir taryba šio požiūriu turi išreikšti savo poziciją. Aš žinau, kad sunkumų iškils nemažai ir mes jų laukiame įvardinant uh, Bet dabar galiu pasakyti, kad išlaikysime tą pačią poziciją, kokią turime dabar. Nebent valstybės narės pasakytų kažką, išsakytų visiškai kitokią nuomonę. Aš manau, kad bendrai tai, ką sakė kolegos dėl pakeitimų, dėl gyvendinimo, e, mes, e, mums suteiks galimybę patobulinti tekstą ir jis bus geresnis. Dabar išlaikydami gerą nuotaiką, norėtum, Tačiau e, norėčiau, kad prisimintume, jog balsuosime rytoj iš ryto 9 valandą. O dabar pereiname e, prie keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų ir iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, poniai Ajuto. Žodis jums. Grazie, prezidente. <clears throat> allora, la settimana scorsa. Ačiū, pirmininkė. Praeitą savaitę Strasbūrė. E Įvyko paskutinis e, šešėlinių posėdis ir aš noriu padėkoti kolegoms, nes tai tikrai buvo labai konstruktyvus e, darbas, paremtas bendarbiavimo dvasia ir turime kompromisinius pakeitimus, aš, aš pasistengiau į tuos kompromisus įtraukti pagrindinius elementus dėl siūlomos direktyvos keitimo. Uh, kurios ir iš tų, kurie galbūt sulaukia kiek daugiau kritikos nei kiti. Na, esu tikra, kad jūs jau dabar galvojate apie galimas problemas, pavyzdžiui, aliuminis, sakykime, čia Prancūzija yra išimtis pritaikyta. Tuo klausimu aš bandžiau surasti tą aukso vidurio sprendimą, kad būtų galima atsižvelgti ir į tam tikrus pagrindinius principus. Uh, Tai yra ir tą principą, kad aliuminis yra viena iš ekvivalentinių medžiagų. Ir čia aš norėčiau labai aiškiai pasisakyti tuo klausimu. Kompromisas e, yra paremtas būtent tuo principu, nes aišku, yra ekvivalentinių medžiagų principas, mes nekalbame apie medžiagos savybės, bet kalbame apie ką tą medžiagą galima pasiekti, pavyzdžiui, jeigu kažkur tai jie yra panaudota ir konstrukcijoje ir tai būtent todėl ir yra padarytos atitinkamos išvados. Dabar dėl Prancūzijos ir tų ekvivalentiškų medžiagų tos diskusijos buvo atliktos Atsižvelgiant į Prancūzijos pramonės specifiką ir Prancūzijos laivyno specifiką, aš manau, kad reikalingas tam tikras lankstumas, norint užtikrinti direktyvos reikalavimų laikymas. Ir todėl kompromise mes numatėme atės e, plus vienas Prancūzijai. Mes galvojame, kad tai būtų puikus išeities taškas ir mes galėtumėm uh, tuo pagrindu mm, su taryba ir dėrėtis trilogose. Dar viena tokia pastaba, mm, dėl ko su šešėliniais pranešėjais daug diskutavome, tai yra gairės mm, dėl laivų iki 24 metrų. Aišku, Europos komisija dirba šio klausimu jau ir dabar. Čia mes tikrai nesiekėme pastangų uh, dubliavimo ir yra tarptautiniai standartai, viskas aišku, mes tikrai to nesiekėme, tiesiog mes norėjome pasiremti tą gerą valią, aš, aš apie tai ir užsimniau pradžioje. Mes tikrai nenorėjome, kad būtų kažkokių šešėlinių, pilkų, neaiškių zonų, kažkokių neaiškių, neaiškiai apibrieštų ribų. Mes norėjome, kad būtų atsižvelgta į tarptautinius standartus, į juos turi būti atsižvelgta. Uh, Toliau yra Graikijos klausimas. Vėlgi čia yra susitarta mm, ir kitos valstybės narės jau, yra, jau turi apibrieštas jūrinės zonas ir, ir kitos valstybės jau yra apibriežusios savo pozicijos. Graikija, na, čia, sakykime, yra gal jau sudėtingesnė situacija dėl jūrinių zonų apibrėžimo ir būtent grinai vien tik tai dėl Graikijos. Uh, yra numatyta ta galimybė apibriežti jūrinius maršrutus, o ne jūrinės zonas. Yra toks susitarimas būtent dėl Graikijos. Aš sakyčiau, kad tai vėlgi yra pasiekimas šioje direktyvoje. Na ir paskutinis dar dalykas. Vėlgi atsižvelgiame į Europos įsipareigojimus gerinti uh, saugą jūros reikaluose ir mes todėl nustatėme, kad būtina sieti saugą su saugesniais darbo standartais, nes mūsų manimo tai yra labai susiję dalykai, vienas nuo kito priklausomi dalykai. Ir, Aš kreipiuosi dabar į visus kolegas, į visas frakcijas ir labai prašau paremti mūsų dėrybinį mandatą, mūsų dėrybinius įgaliojimus dėryboms su taryba. Balsuojant rytoj. Tai Dar yra ir kitų teisėjų kūrinių pasiūlymų refit kontekste. Mes norime, aišku, ir, ir, ir dirbti ir kitais klausimais. Ačiū, ponia Juto. O dabar šešėliniai pranešėjai iš karto suteikiu žodį ponui Pulės. Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Manau, mm, Privalau labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, už jautrų požiūrį į mūsų pozicijas. Mm, komisijos pasiūlymas, mano manimu, yra tikrai tinkama kryptimi parengtas, kad būtų galima pagerinti direktyvą ir sumažinti išlaidas, kurios neužtikrino pridėtinės vertės saugos užtikrinimo srityje. Ir e, manau, kad tikrai komisijos pasiūlymas jau yra puikus žingsnis e, reikiama kryptimi, o dar pranešėjo atliktas darbas kartu su visomis frakcijomis tikrai nuosekliai dera ir leidžia mums judėti į priekį ir užtikrinti pridėtinę vertę per suprasnimą. Penki kompromisai kompromisiniai pakeitimai. Mes tikrai galime juos paremti. Ir mm, yra tikrai daug pakeitimų ir mano frakcijos pateikta, ir yra, yra apjungti e, daug iš jų. Ir aš tikrai galiu nuoširdžiai paploti pranešiai ir palinkėti jai geriausios kloties derantis su taryba. Uh, Mm, aš manau, kad tikrai rytoj pamatysime, kad mūsų komiteto nuomonės labai sutampa. Ayala Sander, socialdemokratų šešėlinės nėra. Ar yra kas nors kitas socialdemokratų frakcijos vardu, kas galėtų pasakyti panas Hertug? So thank you very much. Um, I have just one Ačiū. Aš tik norėčiau užduoti vieną klausimą. Ar kalbame apie bendro vartojimo ekonomiką? Ar ne, aš jau užbėgau už akių, taip. Alors, vous voulez aller plus vite que la musique? Taip, jūs norėjote šokti greičiau nei groja muzika. Labai prašau, taip, užsidėkite ausines jūs užbėgote į priekį. Mes, ponė Hirtu, kalbame apie ypač svarbų klausimą, tai yra keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai. Mes kalbėjome apie skaitmenimą, dabar kalbame apie keleivinius laivus. Pone Sajelas Sender nėra. Pone Foster, prašom. Yeah. Good afternoon. Uh, yeah, thank you very much, Chairman. Uh... Ačiū, pirmininkė. Noriu labai padėkoti pranešėjai, su kuria dirbame labai konstruktyviai susitikimuose. Ir man atrodo, visą tai, kas yra padaryta, tikrai yra viskas gerai, bet yra tam tikrų problemų. dėl kurių gal mes nelabai džiaugiamės. Visų pirma, konkursai Čia eina kalba apie įrangą laive. Negalime paremti antro kompromiso, nes Čia eina kalba tikrai ne apie kažkokius tai uh, laivus, kurie skirti tik pasigrožėjimui peizažu, Turi būti tikrai viskas tiksliai apibriešta ir turi būti tarptau, taikomos tarptautinės normos, taisyklės, standartai. Ir mes galvojame, kad būtų negerai siekti tik tai europinio standarto, nes yra, euro, yra tarptautiniai standartai. Ir aš tau šešėlinių pranešėjų um, posėdėje kėliau. Uh, Man atrodo, kad tikrai nėra gerai tai. Dabar dėl jūros maršrutų Graikija yra atskirai paminėta dėl jūrinių maršrutų. Aš irgi kėliau tą klausimą ir prašiau pranešėjos atsižvelgti tai, kad eina kalba ne vien tik tai apie Graikiją kuri turės naudoti e, jūrinius maršrutus ar jūrinės zonas, bus tik ir tam tikrų salų, e, kurios galbūt turės apibriežti e, jūros zoną, jūros maršrutą. Tai galbūt reikėtų žiūrėti, kaip suformuoluoti viską tinkamai ir nerašyti konkrečios valstybės uh, Aš suprantu, aišku, Graikijos specifinė situacija, tačiau gali būti, pavyzdžiui, prie Junktinės karalystės ir salų tokia situacija, ar prie kitų valstybių salų tokia situacija, kur gali prireikti būtent um, tokio apibrėžimo, tokio skaičiavimo. Norėčiau, kad į tai būtų atsižvelgta. Toliau dėl socialinių standartų darbuotojams. E, tikrai aš mielai paremčiau tai, kad reikia gerinti socialinius standartus darbuotojams, tačiau tai ne šios direktyvos tikslas. Tikrai ne šioje direktyvoje reikėtų apie tai kalbėti. Šis techninis dokumentas yra skirtas solos konvencijai ir standartams, normoms. Tai turi būti tarptautinės E, jūro organizacijos e, nuorodos ir man atrodo tikrai čia ne ši direktyva turi spręsti darbuotojų klausimą. Ir dar vienas dalykas, tos, e, ką mes pakeitimą irgi pateikėme dėl gelbėjimo darbų per sieną, bet čia eina kalba tik tai apie keleivinius laivus, bet reikia galvoti, tikrai šioje direktyvoje turi būti sprendžiami tokie klausimai. Uh, Tai nėra partiniai kažkokie politiniai dalykai, ką aš iškėliau, tai yra, mano manimo, tikrai visiškai techniniai dalykai. Tai, tai vienintelės pastabos, manau, visa kita tikrai yra gerai, mes dėkojame pranešimui, mes galvojame, kad būtinai vis tik tai tuos um, du ar tris dalykus turime išspręsti ir, ir tada jau galėsime toliau dirbti to klausimu. Dėkui, toliau ponė Bilbao. Dėkui, pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Jūto už atliktą darbą. Aš tuos penkis kompromisinius pakeitimus pristatysiu. Mes jiem pritarsime. O ketvirtasis kompromisas skirtas aliuminiui ir tos diskusijos, ar aliuminis atitinka tas pats, ar gali būti laikomas tas, tas pats tuo pačiu kaip plienas. Tai kaip ir šis ginčas išsisprendė, numatant mm, įgyvendinimo pereinamąjį laikotarpį. Ir tada dėl to problemų nebeliks. Taigi mes balsuosime už tuos pakeitimus už tos visus penkis kompromisinius pakeitimus. Dėkui, ponė Bilbao. Toliau žodis ponė Kilonien. Ne, ponė Kilonien nenori. Tada ponas Peter Vandalin. Dėkui, pirmininkė. Rytoj balsuosime ir aš norėčiau 39 pakeitimą čia paminėti ir į tą pakeitimą atkreipti jūsų dėmesį. Šis pakeitimas panašus į 40 pakeitimą, kuri ir šie du pakeitimai neįtraukti į kompromisinius pakeitimus, ko norima šiais dviem pakeitimais norima, kad būtų apibriežti tradiciniai laivai. Tai yra, kad būtų ta pati apibriežtis naudojama kaip dabartiniuose teisės aktuose. Tai yra direktyva 59-2002 metų. Nes manome, kad šiame dokumente neaišku, kas tie tradiciniai laivai, nes yra tradiciniai keleiviniai laivai, bet gali būti tradicinių laivų, kurie nėra keleiviniai laivai. Ir nebūtinai visi jie gabena keleivius. Taigi turėtume uh, kalbėti apie tradicinius laivus, o ne apie tradicinius keleivinius laivus. Ir nelabai suprantu, kodėl pranešėjas, kodėl pranešėja neįtraukia to į savo nuomonę. Aš manau, kad visos frakcijos turėtų suprasti, koks svarbus yra 39 pakeitimas. Ir labai norėčiau, kad pranešėja paaiškintų, kodėl 39 pakeitimas nepateko į kompromisus. Dėkui toliau, ponas Taylor. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti mm, poniai Ajutų už puikų darbą. Noriu padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams už tokį pozityvų ir konstruktyvų nusiteikimą. Mes pritarėme visiems kompromisiniams pakeitimams ir kas labiausia mums patinka, tai kad įtrauktas kompromisinis pakeitimas dėl socialinės dimensijos ir dėl darbuotojų padėties Tai yra, kad būtų užtikrinta, kad darbuotojai būtų tinkamai apmokyti ir parengti ir turėtų žinias reikalingas e, vykdant gelbėjimo operacijas tarp valstybinių mastų. Dėkui, toliau žodis ponui Rikė. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Ajuto Ir mm, čia svarbu mm, paminėti tą aliuminio problemą ir noriu pasakyti, kad komisija, mano nuomonė, visiškai netinkamai traktuoja laivus, kurie pagaminti iš aliuminio. Manau, kad čia reiktų specialių reglamentavimo nuostatų ir ponia Jūto iš tokios sudėtingos situacijos turėjo išeiti, e, išsisukti, suvaldydama situaciją. Taip pat e, kolega čia minėjo, e, kolega čia minėjo kad laivų apibrieštis kelia problemų ir manau, kad komisija irgi ne visai tinkamą pasiūlymą yra pateikusi. Taigi čia dėkoju poniai e, Ajuto už atliktą darbą ir manau, kad komisijos pasiūlymas nėra geras, ypač turint galvoje, kad dabar e, tas pasiūlymas eina pagal refit programą. Dėkui ponui Rikė. Dabar žodis komisijos atstoviai, poniko Žemskai. Prašom. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu iš tiesų nuoširdžiai e, padėkoti visai e, grupiai pranešėjai ir šešėliniam pranešėjam, ypač e, dėkoju pranešėjai. Ši tema labai sudėtinga, taip pat ir politinė prasme. Ir galbūt net jautresnė negu kiti dalykai, kompromisiniai pakeitimai ir ypač tas pakeitimas susijęs su pereinamuoju laikotarpiu laivams, kurie pagaminti iš aliuminio. Norėčiau sureaguoti į tai, ką ponas Rikės sakė ir pakartosiu tą, ką jau sakiau anksčiau. Mes remiamės tarptautiniais mokslininkų įrodymais. Ir čia problema yra, čia esmė yra ta, kad jei tinkamai izoliuotas, aliuminis gali būti laikomas yra, yra kaip ir lygiavertis plienui. Ir čia kalbame apie saugumo aspektus ir labai svarbu, kad ši direktyva saugumui skirtų pakankamą dėmesį. Taigi dėkoju poniai Ajuto už tokį subalansuotą kompromisą šiuo klausimu. O dėl gairių laivams, kurie yra trumpesni nei 24 metrų, tai komisija jau dabar rengia mažųjų laivų kodeksą, e, tai čia bus vietiniam kelioniam, o dideliem laivam taikomi standartai bus taikomi tarptautiniam kelioniam. Čia jūs atskiriate jūrų kelius ir jūrų baseinus. E, Graikija traktuojama specifiškai atskirai, dėl savo geografinės padėties jūrų kelių apibrieštis turėtų būti primtina ir nebeturėtume atverti diskusijos e, dėl kitų valstybių narių, nes tik uždėlstume susitarimą dėl šios direktyvos. Pone Foste klausė dėl laivų tenderių tai nėra laivai, kurie plaukioja pakrantėmis. Tartautinės jūro organizacijos e, taisyklės negalioja laivams tenderiams, kai jie uh, plaukioja tik nacionaliniuose vandenyse. Toliau taikymos ryties keitimas, neįtraukiant į ją įvairių tradicinių laivų. Jei susiaurinsime taikymos rytį ir į apibrėžti įtrauksime visus laivus, kurie paversti keleiviniais laivais, tai, tai reikš, kad direktyva bus taikoma siauriau ir tie laivai, kurie paversti keleiviniais laivais, nebepateks į direktyvos taikymos rytį ir jiem tada nebus taikomi tie saugumo reikalavimai, kurie numatyti šioje direktyvoje. Tai į tą norėjau atkreipti jūsų dėmesį. O šiaip tai norėčiau padėkoti už visą atliktą darbą ir aišku, mes esame pasirengę toliau konstruktyviai dirbti. Taip ir su taryba, taip ir su jumis. Dėkui, ponė Foster. Ačiū, aš noriu tik tai paaiškinti. Kalbame apie tenderius. Ir jūs, ką tik sakė, aišku, jeigu tenderiai yra naudojami tarptautinėse zonose, tada e, jie e, gali būti panaudoti ir jūs norit pasakyti, kad jie yra kitaip naudojami, ne pagal solar sistemą? Jūs sakote, kad tenderiai yra naudojami viduje, valstybės viduje. Ar jūs tą norit pasakyti? Aš nelabai teisingai viską suprantu. No, I was, I was actually... Aš tiesą sakant sutiku su jumis. Net ir vidaus kelionėms jie nėra naudojami uh, ekskursijoms. Ir uh, e, noriu pasakyti, kad tarptautiniai standartai turi būti taikomi tik tada, kai uh, E, tai reikalinga tarptautinėms kelionėms, tarptautinio masto ekskursijoms, pavyzdžiui, išvažiuojant iš valstybės teritorijos. Yra įmanoma taip pat, kad tenderiai bus e, naudojami e, vidaus vandenyse. Ir tada irgi gali būti taikomi tarptautiniai apribojimai, tarptautiniai reikalavimai. Bet aš jūsų informacijos aš suprantu, kad tenderiai nėra tas pats, kaip laivai naudojami pakrančių ekskursijoms. Jeigu aš neteisingai supratau, tai pataisykit ir aš labai atsiprašau. Pasišnekėsim, kai baigsim diskusiją. Ačiū pirmininkai. Esu visuomet pasirengusi su jūsų komiteto nariai susitikti. Jeigu tik norit dvi šalių pagrindų pasikalbėti, visuomet galite mane kreiptis. Donc, Taigi viską gerai supratot. Ponios komisijos atstovės biuras e, visuomet pasirengęs jums atsakyti klausimus. Tęsime toliau, toliau ponė Ajuto mūsų pranešėjai. <clears throat> allora, grazie. Taigi, labai ačiū kolegos, ačiū uh, visiems, kas prisidėjo prie mano darbo. Pone Foster, praeitą savaitę per, šešėlį, per paskutinį šešėlinių e, pranešėjų posėdį jūs tos pat komentarus išsakėte kaip dabar. Todėl aš jums, jeigu atsakyčiau, atsakyčiau taip pat, kaip girdėjote praeitą savaitę. Todėl dabar aš kartą atsakysiu ponui Vandalin dėl 39 ir 40 pakeitimų. Remiu tuos pakeitimus, tačiau jų neįtraukiau į naują kompromisinį pakeitimą nes e, dėl tos pačios dalies bu, daugiau pakeitimų nebuvo. Todėl man susidarė įspūdis, kad nėra pagrindo teikti naują kompromisinį pakeitimą atskirai e, patenkinti jūsų norą. E, bet noriu dar kartą padėkoti už pagalbą ir aš tikiuosi, kad mes ryto iš ryto viską galutinai suderinsime. Ačiū ponia Ajuto. Balsuosime rytoj iš ryto nuo 9 valandos. Toliau Ponios Kilonen pranešimas dėl Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkės. Pone Kilonen, žodis jums. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Labai dėkoju už jūsų aktyvumą ir pozityvumą E, kalbant apie bendro vartojimo ekonomiką, 152 pakeitimai buvo pateikti šiai nuomoniai. Net ir aš e, galiu pasakyti, kad e, po dviejų šešėlinių pranešėjų posėdžių man kaip politikai susidarė įspūdis, kad rezultatas yra gerokai tobulesnis negu pirminis tekstas. Taigi, kolegos, labai ačiū. Aš pati į bendro vartojimo ekonomiką e, žvelgiu pozityviai, palankiai, ypač e, kalbame apie transporto ir turizmo sektorius. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad transporto ir turizmo verslas kuria paslaugas pagrįstas bendro vartojimo ekonomika ir suteikia naujų uh, alternatyvų palankesnėmis kainomis uh, tradicinėms paslaugoms. Be to atsiveria naujų galimybių užsidirbti ir sukurti uh, pajamų šaltinių, tai yra darbo vietų. Aš sutinku, kad kurdami naują E, bazę tų paslaugų reglamentavimui, mes galime sukurti išmanę, pažangę sistemą, kuri būtų e, palankiai inovacijų atsiradimui. Be to turime išsikelti kitų ES politinių tikslų, pavyzdžiui, e, netaršios ekonomikos puoselėjimas, transporto prieinamumas, nebrangios paslaugos. Galvojame apie tai, kaip rastume reglamentus atveriančius daugiau galimybių. Mūsų nuomonė yra parašyta štai kas. Norime, kad Europos komisija atidžiai stebėtų rinką, ją analizuotų ir jeigu reikės, imtųsi priemonių ES lygmenio. Taigi mūsų pozicija yra tokia. Pacientas lygu vaistų negaus e, tol, e, kol e, nebus įgyvendinti seniai teisės aktai. Kągi tai reiškia? Tai reiškia, kad dabartinius teisės aktus turime įgyvendinti operatyviau, efektyviau ir visi veikėjai rinkoje turi veikti socialinių poreikių požiūrių vienodomis taisyklėmis besivadovaudami. Turim sukurti sąžingą konkurencinę aplinką visi turi veikti vienodomis sąlygomis. Pagrindinis principas yra toks. Mokesčiai ir rinkliavos, mokesčiai, e, įvairios įmokos turi būti renkami ten, kur e, vyksta teikiama paslauga. Ir teisės aktų kuriejai čia turėtų imtis e, lyderio pozicijos ir sukurti reikalingas priemonės tam. Galėčiau pateikti pavyzdžių. Pavyzdžiui, Estijoje Turime funkcionuojančių šioje sistemoje modelių. Ir rekomenduočiau kitoms valstybėms narėms imtis veiksmų, kad sumažėtų mokesčių vengimas pilkojo ekonomikoje. E, nes e, jeigu taip atsitiktų, tada bendro vartojimo ekonomika visuomeniai taptų primtinesnė. Aš tikiuosi, kad Europos komisija bus aktyvesnė ir raginu Europos komisiją ir pačias valstybės narės įtraukti bendro vartojimo ekonomikos atstovus į e, konsultacijas, į susitikimus su interesuotomis pusėmis ir aš tikiuosi, kad Europos bendro vartojimo ekonomikos darbo atvarkė bus pagrįsta e, sektorių poreikiais, bendraisiais poreikiais. Aš nenoriu, kad būtų sukurti uh, specialūs bendro vartojimo ekonomikai skirti reglamentai. Tai nebūtų e, subalansuotas sprendimas. Tačiau bendrai turime galvoti apie bendro vartojimo ekonomiką darbo rinkoje, dėl to yra iškilę nemažai klausimų ir tai yra suprantama. Transporto komitete mes norėjome sukurti e, palankų požiūrį ir pabrėžėme, kad e, rinkos padėtis keičiasi ir Bendro vartojimo ekonomika atveria naujų galimybių užsidirbti tiems, kurie neranda savo vietos darbo rinkoje. Kviečiame Europos komisiją atidžiai stebėti padėtį šiuo požiūriu ir pasverti, ar valstybėms narėms uh, nereikės keisti socialinio saugumo sistemų, kad būtų pristaikyta prie naujų darbo metodų bendro vartojimo ekonomikoje. Norėtumėm atkreipti dėmesį į poreikį e, teikti paslaugas pasidalyjant išlaidas ir pelną. Pavyzdžiui, kalbame apie automobilių bendrą naudojimą. Car sharing, car pooling yra labai populiarūs terminai dabar. Ir tiesą sakant, tų terminų gausa kartais sukuria neiškumų transporto sistemą ir Europos komisija turėtų tuos neiškumus išsklaidyti. Na, o dėl transporto sistemos. Bendro vartojimo verslo modeliai uh, turi galimybę pagerinti transporto modelio efektyvumą ir sumažinti transporto sistemų daromą žalą, pavyzdžiui, e, keliamus transporto kamščius arba didinamą taršą. Bet e, e, tam, kad potencialą išnaudotume, turime integruoti informavimo sistemas, turiu galvoje tradicinę sistemą su naujoviškomis sistemomis, pritaikytomis bendro vartojimo ekonomikai, tokia sąveika yra būtina ir administravimo sistemoje turėtume vengti tokių sistemų ir teisinių iniciatyvų, kurios neapimtų bendro vartojimo transporto paslaugų, nesižvelgtų jas planuojant, pavyzdžiui, eismą. Todėl mes turėtumėm galvoti apie tokias sistemas, kuriuose spragų nėra ir keliautojai ir transporto sistemo naudotojai turėjusi paromą per visą vartojimo grandinę. Noriu padėkoti kolegoms už aktyvų dalyvavimą ir palankų požiūrį. Tikiuosi, kad jūs mane paremsite, kai reikės balsuoti už kompromisus rytoj. Ačiū, ponė Kilonen. Po, dabar ponis poniai Monteiro. Thank you. Muito obrigada, senhora presidente. Agradeço a colega Kil. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegos, noriu padėkoti ponė Kilunen. Ji labai detaliai pristatė dokumentą. Ir e, šis e, nuomonės projektas pristatytas labai specifiškai. Mes taip pat palankiai vertiname jūsų minėtosius klausimus kaip ir jūs e, bendro vartojimo ekonomika e, mums yra labai svarbi. E, dabartinė padėtis reikalauja, kad teisės aktai būtų priimti kuo greičiau, kad jie būtų kokybiški. Mes turime stengtis supaprastinti reglamentavimo sistemą ir e, apibriežti aiškius principus. Visa ES turi sukurti ekonomiką ir tarnautų bendrai vartojimui, vartotojams neturime sukurti kliučių tokios naujos e, rūšės ekonomikai plėtotis. Mes kalbame apie specifines transporto ir turizmo sektoriaus e, bendro vartojimo rūšis ir e, turime netrukdyti naujų alternatyvų atsiradimui. Mes kalbame apie grupinį vartotoją šiuo atveju. Bendro vartojimo ekonomika gali tarnauti pačiai įmoniai, įmonės interesams. Tik vieną dalyką noriu išskirti e, dėl e, trumpesnių laiko tarpų e, augimo generalinis direktoratas apie tai kalbėjo. 146 pakeitimas yra pateiktas, kuriame yra kalbama apie proporcingas paslaugas. Reikia labai konstruktyvaus dialogo ir manome, kad Europos komisija ir toliau e, dirbs bendro vartojimo ekonomikos klausimų ir nebus sukurta jokių nereikalingų kliūčių. Mes tokiu būdu galėsime dar labiau priartėti prie piliečių ir įmonių ir priimdami sprendimus turime pasirūpinti e, į e, konkurencinėmis sąlygomis, su, su kuriomis susiduria naujos įmonės, naujos rušies ekonomikoje. Taigi turime rasti uh, augimui palankę aplinką, kurioje būtų užtikrintas teisingumas ir pusiausvira. Labai ačiū, ponia Vantero. So, per daug. Ačiū, turiu atsiprašyti už ponę Tapadėl. Ji turi susitikimų Bukarešte, taigi aš mielai ją pavaduosiu ir pristatysiu jos poziciją. Kolegos, visų pirma, ponė Tapadėl Noriu pasveikinti pranešėją, ponė Kilonin, su puikiu darbu rengiant pranešimą, ypač e, dėl to, kad pasiektas subalansuotas požiūris. Bendro vartojimo ekonomika yra naujas, žavintis reiškinys, tačiau su ja reikia elgtis atsargiai, jeigu norime uh, didžiausios naudos. Socialdemokratai remia galutinį pranešimo tekstą, kur daroma išvada, kad bendra vartojimo ekonomika suteikia daug pranašumo bendrai ekonomikai, taip pat ir turi daug problemiškų savybių. Uh, Mm, transporto sektoriuje bendro vartojimo ekonomika gali pagerinti judumo galimybės, ypač turint omenyje, kad bus galima esamus pajėgumus geriau panaudoti ir ypač suteikti paslaugas lab, mažiau pasiekiamiems regionams. Bendro vartojimo ekonomika turizmo srityje leidžia mm, užtikrinti įvairesnį, platesnį pasiūlymą, labiau laikantis e, paklausos ir e, keliautojų poreikio. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad reikia didesnio dėmesio socialiniam dimensijui dimensijai. Reikia taip pat turėti omenyje, kad mm, potencialios įvairios darbo sąlygos nesukeltų pavojų darbo sąlygų užtikrinimui. Ir taip pat mm, mes sveikiname naujų darbo vietų kūrimo potencialą, bet mm, turime atkreipti dėmesį į iššūkius darbo rinkoje. Taip pat apmokestimas yra dar vienas iš svarbių klausimų. Mes džiaugiamės, kad galime aptarti uh, tą klausimą, kad įmonės turi būti apmokestinamos ten, kurios gauna pelną. Ir reikia atsižvelgti į tai, kad, aišku, tai bus sąžininga toms vietoms, kurios veikia. Uh, Ir galiausiai bendro, bendro vartojimo ekonomika yra sparčiai besikeičiantis reiškinys, dėl ko kyla problemų diferencijuojant skirtingus subjektus. Tačiau mūsų frakcijos ir demokratai mes galvojame, kad komisija, valstybės narės ir nauji verslo modeliai turi e, atverti dialogą ir surasti pagrindą, kuris leistų užtikrinti teisės aktų laikymasi. Ačiū ponui Ertuk. Pone Laton, sveikinu Jūs, man šypsitės, džiugu, taigi žodis Jums. Bonjour, merci beaucoup, madame president. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjai, šešėlėms pranešėjams už konstruktyvų darbą dėl šio klausimo. Tikrai pranešėja labai atvirai siekia dirbti su visais mumis ir mes džiaugiamės dėl to. Ir yra daug gerų pasiūlymų nuomonė. Tačiau yra kelios dar sritis, kur negalime parimti kompromisu. Visų pirma, Mes nepritarėme tam, kad reikia suvienodinti vieno modelio bendro vartojimo ekonomikos, kuris tiktų visiems, nes iš tikrųjų sektoriai labai skirtingi, tie modeliai labai skirtingi, taigi nereikėtų vieno harmonizuoto vieningo modelio, reikėtų e, jį priderinti prie kiekvienos sektorius. Bet to darbo rinkos klausimai yra aktualūs bendrai, bendro vartojimo ekonomika suteikia darbuotams lankstumo, kurio anksčiau neturėjo, leidžia jiems nebūti vergais bosui, kuris diktuoja skaičiuoja, kokiamis valandomis jiems reikia dirbti, kiek atostogų gali pasimti ir taip toliau. Taigi daug, daugiau galių yra suteikiama darbuotojams. Man atrodo, kol kas tai nėra taip smarkiai pripažinta nuomonėje, kaip turėtų būti pripažinta. Bet to mes pritarėme um, tai savokai, kad bendro vartojimo ekonomika galbūt kelia tam tikrų mokesčių problemų, tačiau tai neturėtų būti viskas suvesta vieni mokesčių klausimą, kaip ir socialistų kolega sakė. Iš viso yra bendrai problema dėl apmokesnio vertinimo įmonių ten, kurios sukuria pelną. Čia eina kalba bendrai apie tarptautinės kompanijas. Tai nėra specifinė problema vien tik tai bendro vartojimo ekonomikos rytyje. Įmonės tiesiog um, Uber, pavyzdžiui, neturi pelno, todėl nemoka mokesčių ir neturi mokėti įmonės mokesčių. Uh, Tai mes turėtume galbūt būti atsargus, galbūt pernelik neigiamas tas požiūris sukūrimas čia, o bendrai dėl šio pranešimo turėtumėm gal pozityviau kalbėti apie bendro vartojimo ekonomiką, kadangi vartotojų yra suteikiama daugiau galių, ypač transporto ir turizmo sektorė, kur bendro vartojimo ekonomika yra var variklis ir keleiviai, vartotojai gali pasidžiaugti dabar tuo. E, Ir jeigu bendrojo vartojimo ekonomikoje verslas nesuteiks tinkamų paslaugų, tai vartotojas balsuos kojomis, tai yra tiesiog išeis iš tų sričių, pasirinks e, kitą paslaugų teikėją. Tai yra gerai ir paslaugų teikimo prasme, ir, ir aplinkai yra gerai. Pavyzdžiui, matome miestuose, kur yra automobilių dalymosi paslauga, mažiau yra automobilių gatvėse, tas yra gerai bendrai vertinant, man atrodo, galbūt požiūris kiek pernelyg neigiamas. Mes remsime galbūt bendrus kompromisus, kai kuriuos bendrą požiūrį, tačiau vis tik tai kai kurie kiti kompromisai mums kelia tam tikrų problemų ir bendras tas požiūris turėtų būti daug pozityvesnis, mes galvojame, nes tai yra labai svarbu bendro vartojimo ekonomika, transporto ir turizmo sektoriui teikia daug pranašumų. Ačiū, ponui Žvak, dabar ponas Reikė. Visų pirma, dėkoju e, pirmininkė. Noriu padėkoti ponė Kilanen už tai, kad tikrai įdėjo daug pastangų. Uh, E, dirbdama su kompromisais, mes matome tai ir, ir tas aiškiai e, atsispindi komiteto narių nuomonėse. Tikrai buvo kolegų užsakyti neraminantis klausimai dėl bendro vartojimo ekonomikos. Mm, yra tokių jautrių elementų ir mm, tą reikia pabrėžti. Tai vertinant iš tokio požiūrio taško reikėtų galbūt išsakyti tam tikrą būkštavimą dėl to, ką kolegos išsakė, bet aišku visuomet, kai eina kalba apie naujų besiformuojančius modelius, mes visuomet turime kalbėti ir apie riziką, ir apie pranašumus. Ir, ir dažnai žmonės labiau akcentuoja būtent riziką, o ne pranašumus. Ir jeigu tai, kas yra jautru, jeigu kalbame apie tai, tai, na, iš tikrųjų Turime matyti abipusės. Pone Kilonen, man atrodo, atliko puikų darbą, jį pasistengė tikrai užtikrinti abiejų pusių pusiausvyrą ir tai džiugu. Šis pranešimas nusekliai dera su tuo pranešimu, kurį aš pristačiau ir mūsų komitete jis buvo patvirtintas daug maž panašia tema prieš kurį, visai neseniai, prieš kelias savaitės. Taigi labai svarbu iš tikrųjų kalbėti ir apie tą nuseklų dviejų dokumentų dėrėjimą ir, ir kad nebūtų visiškai skirtingos pozicijos, tai mūsų frakcija tikrai parems e, šį pristatytą tekstą ir, ir, ir kompromisus. Kompromisai tai yra, <laughs> kompromisai tai yra jų svarbiausia dalis, svarbiausia savybė. Veltinai. Na, negali um, praryti visą paukščio ir, ir, ir galvos ir odegos vienu metu. Na, mm, reikia tiesiai šiesiai pasakyti. E, Bendra vartama ekonomika, e, galvojant apie e, apie pozicijas, kokios yra skirtingos, na, negali sakyti vien tik tai, kad sustiprino tik tai pasitikėjimą ir viską patobulino. Aišku, uh, bet pavyzdžiui, nepamirškime, tarkim, kaimiškų e, vietovių, kurios neturi galimybės galbūt naudotis nuolatinėmis paslaugomis ir, ir, ir panašus dalykai. Tai, na, aš gal nesu visko sutikčiau vis tik tai, kas pasakyta. Jūsų. E, o daugiau dėl viso kito, e, čia daug pastabų gal ir nebūtų. Galima galbūt, kaip jūs sakėte, gal pozityviau žinokite apie tokio tipo ekonomiką. Kaip Izmail sakė, reikia galbūt. Uh, pamažinti tą įtampą, tas baimės kai kurių šiuo atžvilgiu, bet bendrai vertinant mes paremtumėm tekstą. Ačiū ponui Reikė. Aš irgi įsirašiau, kadangi esu bendra pranešėja. Pone Kivanen, pone pranešė, noriu labai padėkoti Jums už puikų darbą. Kodėl aš tai sakau? Uh, Paprasčiausiai dėl to, kad pirmoji žinia šio pranešimo yra, kad bendro vartojimo ekonomikai labai trūksta teisinės bazės. Ir štai aš žiūriu į Europos komisiją. Tikrai jai labai trūksta teisinės bazės. Ir vis tik tai turiu pasakyti, kad ta teisinė bazė būtų tikrai labiau naudinga, būtų galima aiškiai apibriežti, kokia tai yra veikla, kol kas tai neaiškiai apibriešta. Čia įvairių profesinių, sakykime, galimybių gali būti ieškoma. Ne visos bendro vartojimo platformos galbūt yra bendro vartojimo ekonomika, kai kur ne visai yra tas pats, tai yra Pavyzdžiui, jeigu yra teikiamos profesinės paslaugos, grinai profesinės paslaugos, yra vienas dalykas, o dalymosi ekonomika yra kitas dalykas ir ponas Dalton kalbėjo štai apie tokį vieną pavyzdį - Uber kompaniją. Pone Daltonai, man atrodo, Uber tai yra transporto paslauga, kuri naudoja platformą kaip sąveikos uh, prietaisą ir, ir tai yra skirtumas esminis ir čia mes turime nubrėžti tą aiš, aiškiai atskirti bendro vartojimo ekonomiką ir dalyjimosi ekonomiką. Tai ponia Kilanė, mano pirma būtų tokia žinia dėl jūsų pranešimo. Antra mano žinia yra bendro vartojimo ekonomika. Tai turi būti, mano manimu, neprofesionali veikla, Būtent tai turi būti skirtumas nuo, pavyzdžiui, taksi ir taip toliau, nes kitaip kyla socialinio dempingo rizika. Jeigu tik tai ne, e, savarankiškai dirbantis asmenys teikia tas paslaugas, yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra sektorius, kur dar ne visiškai aiškios taisyklės ir tuomet situacija labai sudėtinga. Trečias dalykas, mėly kolegos, nebūkime naivus. Tikrai neišvengsime tokiu atveju, kuomet profesionalai pasinaudos tokią platformą. Taip, jaunimas yra, e, ieško naujovių, technologijos egzistuoja ir taip toliau, taigi ne, negalima ignoruoti technologijų revoliucijos ir turėkime e, tą omenyje. Dabar uh, kaip visos tos profesionalios platformos, jų tiek daug dabar jų vis daugėja, tai ką galima daryti dėl jų? Na, visų pirma, aš galvoju, kad reikia už, nustatyti ribą, kokios gali būti pajamos, kurios, virš kurios ribos būtų viskas apmokestinama. Ir ar tai yra kažkokia tai pagal platformą ar pagal sektorių tai būtų skaičiuojama, čia mes galime mąstyti apie tai, kokia tai būtų mm, bendradarbiavimo paremta ta bendro vartojimo veikla. E, čia reikalingi labai aiškus, tikri europiniai teisės aktai. Ir aš taip pat žvelgiu į poną Reikė, kuris tą kryptimį irgi dirba. Mūsų komitetas, transporto komitetas, e, tikrai um, mūsų kompetencijoje yra tos platformos, kurios labiausiai naudojamos. Tai yra ar tai važiavimo kartu automobiliu paslaugos, dalymosi automobiliais paslaugos ar panašiai. Turizmo, transporto sektoriai yra būtent tie sektoriai, kur tai yra aktualiausia. Taigi esminis klausimas yra dėl vartotojų apsaugos. Tas turi būti labai aiškiai, griežtai apibriešta ir aš labai laukiu būtent atsakymų ir, ir ponė pranešėja, aš labai tikiuosi, kad jūs pritaisite man, kad tai negali būti pranešimas, kuris liks tik tai stalčiai. Europos komisija, aš tikiuosi, tikrai suras realius atsakymus į tuos klausimus, kurie kyla. Tai aš dabar ir lauksiu Europos komisijos atsakymo, o to tikėdamasi toliau suteikiu žodį kitiems šiliniams pranešėjams. Dėmes Meker. Ja, ik, ik ben wel geen schaduwrapporteur, maar ik had graag even het woord uh, genomen. Dėkui. Norėčiau pirmiausia pranešėjai poniai Kilonen ir šešėliniam pranešėjam padėkoti už puikų darbą. Aš esu pateikęs pakeitimų ir džiaugiuosi, kad į juos buvo atsižvelgta bendro vartojimo ekonomika labai svarbi tiek užtikrinant sklandų transportą, tiek kitų sričių sėkmingą veiklą. Pritarčiau visiems, kas sakė, kad reikia užpildyti teisinio reglamentavimo spragas šioje srityje, bet iš kitos pusės neturime per daug, į per daug griežtus rėmus bandyti įsprausti tą bendro vartojimo ekonomiką, nes jinai sugeba ir pati reguliuotis ir čia turime mm, siūlyti tokius naujoviškus teisės aktus, atsižvelgiant į tų sektorių, kuriuose yra išvystyta mm bendro vartojimo ekonomiką specifiką. Taigi turim uh, sukurti gerą klimatą inovatyviai veiklai. Ir neužmiršti to uh, bendro vartojimo ekonomikos potencialo. Dėkui pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniam pranešėjam už kompromisinius pakeitimus. Manau, kad tekstas yra ambicingas, rezultatas geras, bet norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos dalykus. Nenorime spragų teisinėme reglamentavime. Nenorime, kad kiekviena valstybė narė skirtingai reglamentuotų bendro vartojimo ekonomiką. Manau, kad komisija turėtų siekti mm, harmonizuoto reguliavimo ES lygių. Turim užtikrinti taip pat sąžiningą konkurenciją, turim užtikrinti, kad būtų mokami mokesčiai, jei vyksta verslo veikla. Turime apsaugoti vartotojus ir siekti tą padaryti pačiu geriausiu būdu. turime taip pat pagalvoti, kodėl vartotojai renkasi vieną, o ne kitą įmonę. Domenų perkeliamumas, platformos ir kitos priemonės e, turėtų leisti užtikrinti lankstumą ir konkurencingumą. Dėkui. Aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui. Pranešėjai, aš esu irgi pateikęs pakeitimų. Tai susijęs su emisijų mažinimu ir su darbo vietų kūrimu. Ir tos darbo vietos turi būti tikros darbo vietos su atitinkama socialinė apsauga. Kaimo vietovėse, manau, galėtume užtikrinti mobilumą ir nereikalauti, pavyzdžiui, teikiant transporto paslaugas, kad žmonės būtų automobilių savininkai. Darbuotojai neturi būti vergai. Mes buvome pasikvietę sunkvežimių vairuotojus ir buvo vienas vairuotojas iš Rumunijos, kuris pasakojo, uh, kokios jo yra darbo sąlygos. Aštuonis mėnesius jis mėgojo savo e, sunkvežimio kabinoj. Ir už tai, už visą tą darbą gavo rumunišką atlyginimą, tai yra 233 eurai mėnesį. Ir, ir dėl tokių darbo sąlygų net negalėjo būti namuose, kai jam gimė sunus. Tai turime mm, sugebėti užtikrinti, kad galėtume kontroliuoti situaciją ir kad tokių dalykų nebūtų. Taip verslas turi būti lankstus, turim sudaryti uh, lankščias verslo sąlygas, bet pa pagalvokim, uh, kokios yra sąlygos dirbančių, kaip Ryan E. pilotai uh, nelaik, kurie nelaikomi darbuotojais, kurie neturi socialinės apsaugos. Tokios inovacijos tikrai yra žalingos. Mes pasisakome už inovacijas, bet už tokias inovacijas, kurios nepakirstų e, socialinio pagrindo žmonėms. Ryanair lakūnų problemos jau dešimt metų linksniuojamos, bet komisija nieko nedaro. Norėčiau čia kreiptis į komisiją kaip į sutarčių sergėtoją. Kodėl komisija nieko nedaro? Tai yra komisijos pareiga. Negali tokios įmonės neužtikrinančios darbuotojams teisių būti virš, virš visko nekritikuojamos. Ponas Nilsen, ačiū. Kai mes kalbam apie e, bendrą ekonomiką, mes Švedijoje galvojam apie e, dvi pagrindės dalis, kokiuose uh, e, ekonomikos dalise tą galima daryti ir kaip tą galima būtų padaryti. Pažiūrime, ar užtenka technikos, kad galėtumėm kartu dirbti ir dalintis tais rezultatais. Dar viena problema. E, naudojimo modeliai mes tarsi primetame naujus verslo modelius. Ir aš kalbu apie transporto sektorių. E, kartais šimto metų senumo modeliai yra bandomi pritaikyti. Mes turim galvoti apie mažas, smulkės įmonės, kurios kartu turi siekti e, partneriškų ryšių, kad galėtų dirbti e, kartu su kitais tas yra įmanoma tik tai per bendradarbiavimą, nes kitaip jų veikla nėra įmanoma. Ir tai yra nauja transporto rūšis, kurią iš dalies galėtumėm įvardinti kaip bendro naudojimo ekonomiką. E, dabar tie kuriami nauji modeliai tam tikrą prasme yra net ir e, senoviški. Dar vienas dalykas. E, kalbėjom apie mokesčių vengimą. Jau dabar yra konsultacinių įmonių, kurios siūlo vieną ar kitą įmonę transporto sektoriu ar net kitose pramonės sektoriuose naudotis jų paslaugomis ir pagal bendro vartojimo ekonomiką bus galima rasti naujų verslo modelių, kurie leis išvengti mokesčių. Jūs galėsite nemokėti mokesčių arba išvengti vieno ar kito reikalavimo, pavyzdžiui, dėl profesinių sąjungų teisių ar socialinių teisių. Ir e, yra tokių įmonių, kurios tą bendro naudojimo ekonomiką pasinaudoja kaip skydų. Ir e, nauji verslo modeliai yra sukūriami tokie, kad nereiktų mokėti mokesčių arba tenkinti socialinių reikalavimų. Čia mes turėtumėm išlikti tina kylus. Ačiū. Monsieur Nilsson, merci. Madame. Toliau ponia Irkanen. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Aš norėčiau padėkoti e, pranešėjai, kuri labai gerai padirbėjo kartu su šešėliniais pranešėjais, nes ji suderino labai daug bendrų kompromisų, kuriuos mes jau šiandien čia girdėjome, kalbėdami apie e, tą vadinamąją bendradarbiavimo ekonomiką, dalymosi ekonomiką. Nerealu galvoti apie tai, kad e, visai bendro vardojimo ekonomikai sukursime vieną bendrą teisinę bazę. Paslaugų yra tiek daug, jų diapazonas nepaprastai didžiulis, todėl mes negalim sukurti vieno modelio visiems. E, tuo pat metu supraskime, kad bus sunku sukurti daug atskirų reglamentų, pavyzdžiui, dėl restoranų paslaugų, būtų nuomos ar transporto paslaugų. E, E, turėsim visi krasti kažkokį vieną bendrą e, teisės aktą. Daugelėje valstybių narių e, dar išlieka skirtumų, pavyzdžiui, siekiant laivai, laikinai išsinuomoti būtą. Lygiai taip pat iškyla problemų dėl bendro vartojimo ekonomikos paslaugų, kurios galėtų ES būti organizuojamos vienodai. Supraskime, kad egzistuoja e, dabar internetinis ir neinternetinis pasaulis. Lygiai tą patį turim kalbėti apie bendro vartojimo ekonomiką ir paprastą ekonomiką. Du skirtingi lygmenys egzistuoja. Bendroje rinkoje turime sukurti atskiras taisyklės. Valstybių narių teisės aktai skiriasi. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes kalbame apie Uber, kuris čia jau nekarta buvo paminėtas, tai turim pagalvoti, kaip valstybės narės savus e, nacionalinius e, mokesčių teisės aktus turi sutvarkyti ir kaip rasti naujų konkuravimo būdų rinkoje, kad nebūtų išvengiama mokesčių. Žinoma, nebus sąžininkai, jeigu e, e, senovinės paslaugos, senosios paslaugos bus reglamentuojamas daugybė teisės aktų, o naujoviškosioms bus e, vienas tik ar du ir jie bus labai nesudėtingi. E, mes turime sutvarkyti teisės aktus šio požiūriu. Labai gerai, kad komisija parengė uh, E, tokias gairias ir e, mes tikimės, kad valstybės narės toms naujoms įmonėms suteiks daugiau erdvės, nes mes šimtus milijardų eurų Europoje investavome į gerą interneto ryšį, dabar yra tokiu būdu sukurta daug naujų paslaugų skaitmeninių pagrindų. Ir dabar turėtumėm galvoti apie naujų metodų reformavimą, naujų paslaugų sutvarkymą. Kartais e, tą padaryti labai sunku, bet tokios paslaugos yra labai mėgstamos, populiarios be to jos yra efektyvios, veiksmingos, tačiau kiekviena valstybė narė turi sutvarkyti savo nacionalinius teisės aktus, kad liktų erdvės inovacijoms. Noriu tik tai pasakyti, kad be abejo būtų nerealu dabar galvoti, jog viena e, bazė sukurta bendro vartojimo ekonomikai pasiteisins visoje Europos Sąjungoje, mes turim galvoti apie atskirus sektorius ir apie atskirų paslaugų specifiką. Pone Virkonen, labai ačiū. Virkonen, labai ačiū. Dabar aš norėčiau euh, apibendrinti, pakviesdama Europos komisijos atstovus. Ponios Vananen, atrodo, nėra. Jūs, ponė, iš augimo generalinio direktorato iš komisijos. Uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie išreiškė savo nuomonės, diskusija buvo labai turtinga ir suteikė daug įdomių nuomonių, daug įdomių minčių. Kaip daugelis parlamentarų pastebėjo, Europos komisijos komunikatas akcentavo mūsų tikėjimą bendro vartojimo ekonomikos potencialu Manime, kad dabar, kai šis rytis kinta labai sparčiai, nėra prasmės kurti naujų teisės aktų, tačiau galėtumėm paaiškinti taisyklės galiojančias Europos lygmenių ir paraginti valstybės narės peržiūrėti jų nacionalinius teisės aktus, kad visos įmonės, visos firmos galėtų dirbti vadovaudomasi tuo pačiu uh, pagrindu teikiant paslaugas. Čia kalbame apie privačius piliečius, kurie teikia e, individualias paslaugas. Čia galėtumėm nustatyti e, tam tikrus lenkščius, pagal kuriuos galėtumėm atskirti tokias individualius paslaugų tiekėjus ir profesionalius profesionalias įmonės. Daugelis parlamentarų pastebėjo, kad Europos komisija šioje srityje ir toliau dirba. Esame parengę specialų projektą e, turizmui ir e, E, apgyvendinimo sektoriui, būsto sektoriui. Labai glaužiai bendradarbiaujame su e, suinteresuotomis pusėmis, bandome išsiaiškinti specifiką. Europos komisija, pasitelkdama skirtingus generalinius direktoratus, šią sritį nagrinėja, nes ji nepaprastai greitai kinta. Ir, e, jei neklystų, dešimt skirtingų studijų dabar yra pradėta ir jų rezultatai bus pateikti 2017 metais. Tokiu būdu mes galėsime lengviau suformuluoti politiką, kuri yra pagrįsta uh, faktais. Ta politika bus naudinga Europos bendro vartojimo ekonomikai. Mes ir toliau atidžiai stebime padėtį, žiūrime, kas vyksta uh, valstybėse narėse ir norime užtikrinti, kad dabar galiojančios Europos taisyklės būtų taikomos ir valstybėse narėse. Ačiū. Me, Labai ačiū. Aš negirdėjau Kodėl? Šiandien jūs sakote, kad e, reikia atskirti skirtingas rytis - profesionales paslaugas nuo individualių paslaugų ir viską, kas yra su tuo susiję. Mes suprantame, kad e, ta bendro vartojimo ekonomika dar nėra taip gerai sutvarkyta, kaip iki šiol teiktos bendros e, profesionalios paslaugos. Kodėl Europos komisija dabar E, teikia pasiūlymą, kuris kelia labai daug problemų skirtingoms valstybėms narėms. Kodėl Europos komisija galų gale nesukuria pagrindų teisės akto? Nes apie tai dažnai girdime kalbant. Kodėl jūs e, nenorite aiškiai pasakyti, turime problemą, kuri iškilo, todėl reikia e, numatyti jos sprendimų būdų ir ieškoti reglamentavimo galimybių Jeigu mes paliksime tą bendro vartojimo ekonomiką nereguliuojamą, tai paskui bus labai sunku panaikinti ar sušvelninti nuostolius. Pasakykit man, dėl kokios priežasties jūs nenumatote reguliavimo sprendimo, reguliavimo kelio, kad galų gale būtų sukurtas juridinis pagrindas tokiai ekonomikai egzistuoti. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija dabar rengdama e, komunikatą vadovavusi logika, kad bendro vartojimo ekonomika labai skiriasi skirtingose sektoriuose, ji labai greitai keičiasi, e, atsiranda nauji modeliai, seni verslo modeliai dinksta ir mums susidarė įspūdis, kad nėra Europos komisijai pagrindo bandyti dėkti kažką naujo, kas galėtų būti taikoma skirtingiems verslo sektoriams, verslo modeliams, e, kuriuose reiškėsi bendro vartojimo ekonomika. Mes manėme, kad dar buvo per anksti net galvoti, jog bendro vartojimo ekonomikos komunikatas galėtų būti sukurtas ir patvirtintas. Todėl mes pasiryžome tik tai atidžiai stebėti padėtį žiūrėti, kaip tie verslo modeliai rinkoje e, rutuliosis ir mes dabar tą darome. Ir remdamiesi visomis studijomis ir konsultacijomis su suinteresuotomis pusėjomis, kurios dabar vyksta, peržiūrėsime savo pasiūlymą. Ačiū. Na ir mano paskutinis klausimas, nes man ši tema labai aktuali. Kalbame apie rydienos ekonomiką ir aš e, nenoriu, kad transporto komitetas uh, būtų kaltinamas tuo, kad neteikia gerų klausimų. Visi kolegos pateikė labai gerų klausimų. Jūs dabar sakote, kad kol kas mes nedarome nieko, nes nenorime stabdyti tos ekonomikos raidos. Pasakykit man, jeigu šiandien Europos komisija e, savo stalžiuose turi studijų rezultatus, Tai ką jūs su jais darysite? Pone Virkonė, jūs patikėt labai gerą klausimą. Sakėte, kad reikia įvertinti, kas vyksta. Jūs atliekate studijas kiek jos yra užbaigtos, kiek plačiai jos yra atliktos. Ir mes kaip transporto ir turizmo komitetas norime taip pat gauti tų studijų rezultatus. Pasakykit man konkrečiai, kiek yra padaryta. Taip, ponė pirmininkė, žinau. Įvairūs Europos komisijos generaliniai direktoratai yra užsakę įvairias išornės studijas apie bendro vartojimo ekonomiką. Kaip neretai būna, studijos užtrunka gana ilgai. Ir taip pat reikia laiko, kol jų rezultatus galime paskelbti viešai internete. Tačiau Europos komisija, gavusi galutinius rezultatus, visada juos išviešina. Ir dabar e, bus pritaikytos visos reikalingos procedūros. Kaip aš jau sakiau, šiais metais bus paskelbta gana daugelio studijų rezultatai ir be kita ko ten bus kalbama ir apie transporto sektorių. Bet kol kas jų nėra, kai tik tai turėsime rezultatus, juos iš karto jūs gausite. Pone Kramerį, prašau labai trumpai. Tai Aš turiu klausimą, kuris ne, pateikiu klausimą, kuris nebuvo atsakytas. Aš sakiau, kad du trečdaliai Ryanair e, darbuotojų nėra e, pasirašę e, deramų darbo sutarčių. Tas faktas yra nagrinėtas jau daug metų, bet Europos komisija nieko nedaro. Kodėl taip yra? Mm, the reason that uh, I did not uh, priežastis, dėl kurios aš savo atsakymę šio klausimu nepaminėjau, yra ta, kad e, tokia aviacija, tokie pilotai neturi tiesioginio ryšio su bendro vartojimo ekonomika. Ir mūsų atliekamos studijos nėra tiesiogiai susijusios atsiprašau, šiuo, šiuo atveju atliekamos studijos nėra tiesiogiai susijusios su bendro vartojimo ekonomika. Ačiū komisijai. Iš anksto dėkuoju už rezultatus. Adoro prašysiu ponios pranešėjos, ponios Kilonin, užbaigti. Žinia, rytoj balsuosime nuo 9 valandos. Ar viskas gerai? Jums atsiųsta informacija? Girdėjote vertimą? Prašom, ponė Kilonė, atsakykite. Kiitoksia puheenjohtaja. Ačiū. Aš iš viso širdies tikiu, kad jūs visi perskaitysit kompromisinius pakeitimus, kuriuos mes parengėme kartu su šešėliniais pranešėjais. Ir ten jūs tą darydami jūs pamatysit, kad kantrybė e, atsiperka. Pavyzdžiui, kai kalbame apie ligonius, apie sergančius žmonės, reikia ilgo laiko, e, kad pastebėtume, kokios jų problemos. Mes turime stebėti jų sveikatos pokyčius, e, įvardinti problemas. Šioje srityje mes reglamento neparemsime, neparengsime, bet akivaizdu, kad reikės ieškoti bendros rinkos e, sprendimų e, tais atvejais, kai e, E, tokio pobūdžio paslaugos bus teikiamos per sienas. Priežastis ta, kad ūkio veikėjai turi e, rasti galimybių plėsti bendro vartojimo ekonomiką. Aš noriu pasakyti, kad mums svarbu rasti tarsi smėlio dėžės, kurioje yra langų požiūrį, nes kitaip mes kaip vaikai susėsim uh, ant smėlio pilių ir tas smėlis tik tai išbirės e, į šonus, jeigu nebus jokių taisyklių. Galų gale gali būti, kad e, galų gale ne, nebus ir deramų sektorių, kuriuos galėtume sureglamentuoti. Taigi mes stebime, kokia yra padėtis ir tikimės, kad Europos komisija atliks reikalingus tyrimus ir išanalizuos padėtį ir atitinkamai imsis reikalingų veiksmų kad galėtumėm geriausią praktiką perkelti iš vienos valstybės narės į kitą. Geriausią praktiką turime pasinaudoti ir nekartoti klaidų, kurios jau yra padarytos kitur. Mano nuomonė, turime šiek tiek visi atsipūsti ir atidžiau pažiūrėti, kokia yra padėtis. Nebūkim nei per daug pesimistai, nei per daug optimistai, išlikime akylus ir žiūrėkime, kaip bendro vartojimo ekonomika e, keisis bendrai. Aš kolegoms galiu pasakyti, kad pati esu iš Suomijos provincijos, kur net yra organizuojami gruodžio mėnesį specialūs renginiai pesimistams. Todėl aš dabar staiga negaliu pasidaryti optimistė, tačiau dariau viską, ką galėjau. Merci beaucoup. Labai ačiū. Pone Kilonien, primenu, balsuosime dėl šio pranešimo, e, taip kaip numatyta darbo atvarkėje, rytoj nuo 9 valandos, kai bus visa eilė e, klausimų pateikta balsavimui. Nuo dabar pereiname prie interneto ryšio vietos bendruomenės įrėmimo ir aš suteiksiu žodį ponui Ertug, nes mūsų kolegės Klodijos Tapardel nėra. Ji negalėjo atvykti, todėl e, ji atsiuntė atsiprašymą per koordinatorių. Pone Ertug, prašau. Ačiū pirmininkė, dar kartą atsiprašau už ponę Tapardel. Uh, ir mm, su žiaugsmu pristatysiu poziciją šio klausimu. Taigi, interneto junglumas, kolegos, yra vienas iš ES prioritetų ir mm, prielaida e, ES ekonomikai veikti. ES piliečiams reikia saugaus, laisvo, e, laik, lengvai prieinamos saugaus interneto. Ir mm, reikia kalbėti apie interneto įjunglumą bendruomenėse. Yra tas projektas vadinamas e, Wi-Fi for EU Wi-Fi ES, kad būtų galima užtikrinti Wi-Fi ryšio teikimą E, įvairiose ES vietose bendruomenėse. Taigi, mano požiūris yra iš dviejų dalių. Visų viena vertus aš noriu užtikrinti, kad nemokamo Wi-Fi ryšio teikimas būtų transporto ir turizmo vietovėse užtikrintas. Taip pat būtų galima daugiau duomenų suteikti ir vietos institucijoms kad būtų galima užtikrinti geresnį gyvenimo kokybę piliečiams ir praplėsti turizmo galimybės. Taip pat prieiga prie interneto bus galima padaryti e, turistinės vietas patrauklesnės ir e, taip pat saugesnės. Ir pranešiai taip pat sutinka, kad kaip komisija dabar yra pasiūliusi, atsižvelginti tai, kad bus ribotos lėšos numatytos. Ši iniciatyva gali būti um, laikoma kaip uh, savivaldybės ir pieliečiams tinkama iniciatyva, kad visi galėtų ją pasinaudoti. Iš tikrųjų, jeigu galėsime parodyti, kad ES um, yra kažkas, gali pasiūlyti kažko gero piliečiams, tai tikrai bus naudinga mums visiems. Taip pat aš galvoju, kad turime uh, um, žiūrėti plačiau, nei vien tik tai viešųjų ryšių kažkoks tai renginys būtų, kad tai ne vien tik tai matomumai skirta iniciatyva būtų. Um, aš norėčiau pakviesti visus kolegas paremti pakeitimus, kuriais yra reikalaujama, kad komisija padidintų finansavimą šiai iniciatyvai. Aš galvoju, kad kokybei reikalingos rimtos investicijos. Ir tuo tikslu labai svarbu pabrėžti tą aspektą, ką mes akcentavome ir dėrybose, kad reikia geros geografinės pusiausviros įdėgiant, įrengiant tokias Wi-Fi vietas, kad jos būtų įrengtos ten, kurių labiausiai reikia visose valstybėse narėse, tiek kaimiškose, tiek urbanistinėse vietovėse. Na ir galiausia papildoma finansinė pagalba yra lemiamos reikšmės. Ir čia reikia užtikrinti, kad tai e, e, būtų tokio pat masto kaip ir RDF, kaip nacionalinės regioninės programos, kad būtų galima užtikrinti sinergiją su tomis programomis. Ačiū dabar, ponia Verkunin. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams Labai svarbu turėti spartų ryšį, internetą visur, mūsų miestuose, mūsų visoje Europoje, visoje teritorijoje. Tai labai svarbu mūsų verslui, mūsų paslaugoms ir reikia užtikrinti geresnės, geresnį Wi-Fi ryšį viešose erdvėse. Ir čia aš manau labai svarbu atminti, kad daugelį Europos regionų jau ir taip turime tikrai spartų internetą, sparčius interneto ryšius. Ir tai buvo padarytas visiškai visiškai sėkmingai ir um, verslo uh, principus pritaikant, tai yra paties verslo iniciatyva, daugelį regionų tą mes turime, pats verslas tai yra padaręs. Mm, norint užtikrinti geresnį junglumą, manau, pagrindinis tikslas būtų užtikrinti sąžiningą ir efektyvę konkurenciją. Lygiai taip pat reikia pažymėti, kad nėra naudinga nusatyti tokias prievolės, kurios sukurtų besidubliuojančias struktūras ten, kur jau ir taip yra geras interneto ryšys. Nesvarbu, ar interneto junglumas bus e, bevielis vežimėlis ar mobiliųjų duomenų perdavimo paslaugos. Mes žinome, kai kuriuose šalise yra labai plačiai naudojamas mobilus duomenų perdavimo, mobilios mobilų e, duomenų perdavimo paslaugos, puikiausiai jos naudojamos, plačiai naudojamos ir, ir galbūt tas bevėlis ryšys nėra toks svarbus. Taip pat norint, inve, e, norima skatinti investicijas į tas vietovės, kur žmonės galbūt neturi tokio spartaus ryšio ir ypač galvant apie viešasias erdves, šalis. Tai čia ir yra tai paminėta. Aš manau, kad tai turėtų pasiteisinti ir aš uh, pritariu tam, ką praneš, kas pranešėjų buvo pasakyta, kad iš transporto komiteto požiūrė taško reikia siekti geresnio interneto ryšio inglumo, ypač ten, kur yra logistiniai kažkokie mazgai arba populiariausios turistų lankomos vietos. Taip pat viešame transporte tai būtina užtikrinti. Aš manau, kad tai yra tokie sektoriai, į kuriuos mes kaip transporto komitetas turėtumėm sutelkti dėmesį. Taigi aš noriu padėkoti pranešėjams ir išėliniams pranešėjams. Dėkuoju už gerą bendradarbiavimą. Merci beaucoup, madame. Labai ačiū, poniai Virkunien. Dabar žodis panas Ašneski. Dėkuoju vam, pani předsedkyně. V prvé řadě bych chtěl poděkovat. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti um, pranešiai už puikų bendarbiavimą rengiant kompromisus. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tam tikrus aspektus, kurie galbūt gali kelti problemą ateityje, pavyzdžiui, dėl e, programos masto e, pavyzdžiui, dėl šio etapo, yra, kokie, kokios yra skirtos lėšos, galima kelti klausimą, ar reikia tą programą plėsti, mm, juk vėliau taikymo sritis gali keistis. Ir dabar dėl to, ar, ar reikėtų remti šią programą, man atrodo, atsižvelgiant į mūsų komiteto kompetenciją, natūralu, kad mes sutelkėme dėmesį, aišku, į transportą ir į turistinės vietovės. Taigi e, labai svarbu būtų um, būtent padengti tam tikras transporto rūšis, kur galėtų būti um, siūlomas nemokamas viešas interneto ryšys. Tai turėtų, aišku, poveikio ir turizmui, tai turėtų būti taip pat svarbu ir atitinkamoms vietos bendruomenėms. Dabar dėl viešo transporto uh, organizavimo tam tikrų elementų, pavyzdžiui, dėl kainos, sakykime, uh, Čia būtų mūsų sritis labiau tai būtų mūsų kompetencija, nei, sakykime, interneto ryšys. Dabar dėl skirtų lėšų, turint omenyje, kad jos nedidelės, negali tikėtis milžiniško poveikio interneto junglumui visa, visoje Europoje. Aišku, reikia galvoti apie kitas program, apie, apie tai kaip apie tokią mm, skatinančią programą, kuri paskatintų papildomą veiklą kitose srityse. Iš, iš kit... Aišku, tai net turėtų būti priežastis reikalauti didesnių lėšų tai programai, nes aišku, kad biudžetas yra didžiulė problema. Uh, nėra aišku, kokias lėšas bus galima panaudoti, jeigu reikėtų didinti šios programos biudžetą. Na ir galiausiai dėl lėšų panaudojimo, tas turėtų būti labai aiškiai apibriešta, kad nebūtų konkuruojama su privačiu sektoriumi, kaip kolegė ir sakė. Mes turėtumėm nesiekti maksimalaus interneto ryšio uh, mes labiau turėtumėm galvoti apie tai, kad uh, tai būtų tarsi pagalba tose srityse, kur, tose vietovėse, kur labai reikia tos pagalbos, arba galbūt uh, ten, kur, sakykime, verslui nėra pakankamai rentabili uh, sritis ar šaka, ten mes galėtumėm galbūt prisidėti. Nereikia tikėtis kad bus milžiniški duomenų srautai užtikrinami tose erdvėse. Aš manau, kad tikrai nėra būtina labai spartaus interneto, nereikia siekti to greičio labai spartinti. Ir labai džiaugiamės, kad iš šešėlinio pranešėjų pastabas atsižvelgiama. Dar kartą dėkoju pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Labai tikiuosi, kad už kompromisus bus balsuota teigiamai ir taip bus pagerins interneto ryšį Europoje. Hvala lijepa i ja bih želio zahvaliti na dobroj suradnji prilikom. Dėkui, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti kolegijai už puikų darbą, už gerus kompromisinius pakeitimus, bet šis pasiūlymas yra gan kuklus ir nelabai aišku, į ką jis orientuotas. Norime spartaus interneto ir iniciatyva, ši, šis e, pranešimas turėtų būti ambicingesnis. Bet kuriuo atveju reikia pasižiūrėti, ar negalima čia padidinti finansavimo. Kompromisiniuose pakeitimuose kalbama apie nemokamą visuomeninį transportą. Ši sritis yra vietos valdžios prerogatyva ir tikrai negalime visur padaryti nemokamo viešojo transporto, bet to reikia laikytis subsidiarumo principo. Kalbant apie viešąjį transportą, tai jis neturėtų patekti į šią nuomonę, į šį pranešimą. Dėl to mums kyla abejonių. Penktas ir šeštas kompromisiniai pakeitimai. Daugelie kompromisinių pakeitimų minimi tie rajonai, kurie yra atsilikę. O penktame, šeštame kalbame apie taip vadinamas salas. Manau, kad toks e, termino sala naudojimas, kaip kalbame apie regionus, kurie yra kalnuose ar, ar nutolę toli nuo centrų, yra visai geras pavadinimas. Dėkui. Dėkui, pirmininkė, ir aš noriu padėkoti pranešėjai. Mes gerai sklandžiai kartu dirbome ir iš tiesų žinome, kaip svarbu, kad vietos bendruomenėse būtų remiamas interneto ryšys nes labai dažnai kaimo vietovės kenčia dėl mm, to ryšio nepakankamo buvimo. Mūsų frakcija mm, taip gana atsargiai žiūri į komisijos pasiūlymą. Ir pranešėjas sakė, kad ar čia nėra tik mm, toksai reklaminis triukas viešųjų ryšių triukas. Kalbant apie kompromisinius pakeitimus, viename iš jų siūloma išplėsti tą projektą, kad jis tęstųsi ilgiau negu trejus metus ir aš esu pasiūliusi pakeitimą. Tai yra, kad ne tik pats projektas būtų e, pratestas, bet kad ir daugiau lėšų būtų tam skirta. Mūsų frakcija mano, kad turėtume, kalbant apie biudžetą, laikytis komisijos pasiūlymo ir šiam projektui dar panaudoti ne, nepanaudotus pinigus iš daugiametės programos ir pažiūrėti, kokie to rezultatai gali būti. Dėkui, poniai Evans, toliau ponė Demontė. Dėkui. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniam pranešėjim. Paprašiau žodžio, nes norėjau pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti interneto ryšį kaimo vietovėse ir apskritai e, tose vietovėse, kurios yra toli nuo centrų, nes interneto ryšys čia turėtų būti viešoji paslauga. Ir ne, neatskirti kurių nors regionų ar vietovių, nes visi mūsų piliečiai turi gauti prieigą prie interneto vienodomis sąlygomis. nes tos nutolė vietovės praranda ir gyventojus. Ir dėl to ten turi būti ne tik tinkamas interneto ryšys, bet ir užtikrintos deramos transporto paslaugos. Ir aš esu pasiūlius atitinkamus pakeitimus šią linkmę. Taip pat turėtume pakalbėti ir apie teisę į informaciją. ir žurnalistinė veikla vis labiau skaitmenizuojasi. Ir tam irgi reikia tinkamų Wi-Fi paslaugų. Turizmui internetas irgi labai svarbus ir vartotojams tas yra labai aktualu. Dėkui dabar ponas Teličką. Dėkui pirmininkė. Pritarčiau pono Radoš pozicijai, Aldė šešėlinio pranešėjo pozicijai ir keletą papildomų komentarų dar norėčiau pateikti. Aš manau, kad ši programa neturėtų būti vykdoma vietoj, nacionalinės atitinkamos veiklos šioje srityje. Jis turėtų papildyti tai, kas daroma nacionaliniu mastu. Galbūt čia yra tam tikras viešųjų ryšių elementas, bet nereikia jo smerkti. Skaitmeninė kultūra kai kuriuose šalise ar kai kuriuose valstybėse narėse, regionuose yra labiau paplitusi, kai kur ne. Tai bet kuriuo atveju turėtume skatinti tą Wi-Fi ryšį valstybėse narėse. Tai turėtų būti tokia vienkartinė programa. Čia buvo kalbama apie jos ilgi. Ir turėtume galbūt tą programą ir praplėsti, bet kažin, ar reikia lėšų kiekį didinti, net jei tris kart padidintume lėšų kiekį, kažin, ar pasiektume to, ko norime. Transporto mazgai, logistiniai mazgai, e, apie tai galėtume kalbėti, bet apie transporto priemonės jau čia jos neturėtų patekti į e, sritį šio e, pranešimo. Turizmas ir turistiniai centrai irgi labai svarbus dalykas ir tą irgi turime minėti. Turime e, stengtis, kad ši iniciatyva iš tiesų pakeistų įprastinę situaciją pereitume į naują lygį. Priešingų atveju, mm, kažin ar galėsime laikyti, kad programa sėkmingai gyvendinta. Dėkui, balsuosime rytoj. Ar Europos komisija dar norėtų pakomentuoti? Tai norėtume išgirsti Europos komisijos poziciją šiuo klausimu. Dėkui už suteiktą žodį. Mes pritarėme daugeliui išsakytų komentarų. Mes nenorėtume, kad būtų didinamas finansavimas šiai programai. Manome, kad paskirto finansavimo pilnai užtenka. Aišku, turime neužmiršti šios programos dėrėjimo su kitomis programomis. Kalbant apie tai, ar tai skirta vietos ir ypač kaimo bendruomenėm, tai mes norėtume, kad ši programa būtų prieinama visom vietos bendruomenėm bet e, turime turėti galvoje, kad yra ir kitų priemonių, kuriomis gali naudotis vietos bendruomenės. Kalbant apie taikymo srities išplėtimą, komisijos pasiūlyme minimas e, galimas potencialas ir Mm, potencialus programos naudojimas, bet pačios vietos bendruomenės turėtų geriau nuspręsti, ko jom reikia. Mes nenorime primesti savo e, įsivaizdavimo, nes vietos bendruomenės ko gero daug geriau žino, kam potencialiai tą programą galėtų panaudoti. Tai tiek turėčiau komentarų. Dėkui. Daugiau niekas žodžio neprašo. Dėkoju komisijai ir einame prie paskutinio punkto. Tai yra interneto ryšys siekiant augimo, konkurencingumo ir sanglaudos. Europos gigabitinė visuomenė ir 5G ryšys. Monsieur. Pranešėjas ponas Kozlas Ludovskis. Žodis jam. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai nuoširdžiai noriu padėkoti kolegoms. Dėkuoju visiems kolegoms už pakeitimus, kurie buvo pateikti. Mes e, labai konstruktyviai bendradarbiavome su visais šešėliniais pranešėjais. Šeši e, kompromisų pakeitimai yra pateikti, tai apima didelį dalį jūsų pakeitimų. Ir aš esu dėkingas už visus pakeitimus, kuriuose yra kalbama apie turizmą. Ir taip pat turime suprasti, kad a, ta interneto raida yra pildomas a, elementas. Aš dariau viską, ką galėjau, kad įtraukčiau šis pakeitimus į kompromisinius. Daugelėje pakeitimų buvo kalbama apie neproporcingus skirtumus regionų raidoje Aš kalbu ne tik apie 5D standartus, aš kalbu apie greitą internetą ir greituosius tinklus bendrai. Žinoma, padaryti dar galime labai daug, kad skirtumų sumažėtų, o tu tarpu dabar matome, kad skirtumai tik tai didėja. Bet gerai jau yra tai, kad mes juos pastebime. Jeigu norime, kad jų nebeliktų, reikia daugiau investuoti į infrastruktūrą, į tinklų infrastruktūrą ir turime sumažinti e, šios infrastruktūros kaštus. Be abejo, turime pasinaudoti skirtingais fondais ir panaudoti uh, e, susijimą, kad mes fondų skirtingų, kad mes turėtume daugiau pinigų ir pritaikytume projektus realiems poreikiams. Aš taip pat sutinku su tuo, kad kai finansuojame infrastruktūrą, turėtume naudoti ne tik viešuosius pinigus, bet ir e, privačias lėšas, komercinės pusės turėtume įtraukti kad galėtumėm panaudoti viešasias ir privačiasias partnerystės. Be to, mes turėtumėm daryti viską, ką galime tose srityse, kuriuose pelnas yra nedidelis arba uh, jo visai nėra. Ir taip išliks ateityje. Todėl aš kreipiuosi jūs, prašydamas e, patvirtinti ketvirtąjį punktą, nes man atrodo, kad jame labai aiškiai yra pasakyta, uh, pasisakyta apie investicijų pritaikymą viešasios pagalbos taisyklėms. Tai būtina, jeigu norime pasiekti visuomenę, e, viešuosius investuotojus, kad jie investuotų į tą infrastruktūrą. Nemanau, kad reikia ką nors įtikinti apie galimą pelną, kurį mes galėtumėm gauti iš e, greitojo ryšio tikslų, e, tinklų, e, kalbam apie transporto, turizmą, mes kalbam apie transporto priemonių raidą, valdymo sistemų tvarkymą, daiktų internetą, pašto paslaugas. Visa tai priklauso nuo e, galimybės gauti internetą, pasiekti internetą įmonėms ir vartotojams. E, ta prieiga turėtų būti pirmiausia užtikrinta e, be vėlio ryšio paslaugomis. Dar kartą dėkuoju visiems šešėlėms pranešėjams, labai ačiū už glaudų bendradarbiavimą ir be abejo aš kreipsiuosi į Jūs, kad balsuotumėt už šį tekstą rytoj. Merci beaucoup. Labai ačiū pranešėjai. Jums ir žodis dabar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš EPP vardu norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Zlotovski ir taip pat ačiū už puikiai atliktą darbą e, ir bendradarbiavimą, nes bendradarbiavimo buvo labai gerai. Savo pareiškime jis jau parodė, kaip svarbu yra e, transporto sektoriui užtikrinti 5G ryšį. E, senieji, naujieji modeliai, novatoriški verslo modeliai E, turi būti įtraukti, bet to buvo paminėta, kaip tai svarbu turizmui. Nauji produktai, naujos e, paslaugos bus patrauklesnės ir tokiu būdu bus sukurtas naujas turizmo verslo modelis. Be to buvo paminėtas finansavimas, tai yra labai svarbus dalykas. Mes turime išlikti atviri, jau kreipiamės į Europos komisiją kad e, būtų sukurta strategija galinti atverti dabartinių turimų fondų potencialą. Be to, mes kalbame apie tai, kad nauji modeliai turi būti sukurti, galvojant apie artimiausių metų pokyčius. Svarbu paminėti, kad e, pranešėjas įvardina, trūkumus egzistuojančius dabartiniuose ryšiuose. Buvo paminėtos e, e, periferinės kaimo teritorijos, apie kurias buvo kalbama jau ir anksčiau. Aš manau, kad labai svarbu e, apie tai pagalvoti transporto komitete ateityje autonomiškų automobilių E, valdymo sistemos bus reguliuojamas per internetą. Ar tai e, bus ne tik tai kelių transporte, bet ir geležinkelio vandens transporte. Jie visi naudosis tokia sistema. Mano nuomonė, saugumas bus viena iš rimčiausių problemų. Turime galvoti apie sklandžius ryšius be, be kliučių ir negalime leisti likti jokioms spragoms, nes taip susidarytų saugumo stoka. Be abejo, mes pranešimą remia ir dar kartą Jums dėkojame už gerą bendradarbiavimą. Labai ačiū. Tačiau toliau ponas Olery. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ponus Lotovskiu šią nuomonę. Ir turbūt, kad tai yra geriausias E, šio kompromiso ir bendradarbiavimo e, geriausiai galime apibūdinti viską dėl to, kad visus septynis pakeitimus remia socialdemokratų frakcija. Tai mes siūlėme kolegoms, mes apie tai kalbėjome ir priėmėme atitinkamą sprendimą. Taigi labai sveikinu ponas Lutovskį. Ši tema e, pratėse diskusiją apie Europos skaitmenėjimą Na, o kalbant apie išmanųjį transportą, be abejo, tai yra labai svarbus žingsnis į priekį, kad e, transporto priemonės galėtų komunikuoti realiu laiku, tiesiogiai, nebeužtenka tam nei 3G, nei 4G, e, kai kuriuose vietose net ir to dar nėra, vis tik reikia pripažinti Europoje. Yra labai daug regioninių skirtumų, net ir tose pačiose valstybėse narėse Padaryti lieka šioje srityje be galo daug, kad e, transporto ir turizmo sektoriai e, tobulėtų ir nauji verslo modeliai būtų sukurti pagal 5G tinklą. Padaryti lieka dar labai daug. Norėčiau pridurti, kad, kaip jau buvo pasakyta, kalbant apie Teličkos pranešimą, Turime sutelkti dėmesį į skaitmenėjimą. Reikia galvoti apie 3G, 4G ir 5G visur. Labai ačiū. Ačiū. Toliau ponas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien skaitmeninė popietė, ar ne? Ir išimčių yra labai nedaug. Bet bet kokiu atveju mes turime pripažinti, kad E, sveikintinas yra toks dėmesys šiai temai. Visų pirma, dėkoju ponui e, Zlotovski. Mano nuomonė tai yra labai geras pranešimas, nemažai kompromisinių pakeitimų, kuriuos galėsime paremti turbūt visus kartu. Įdomu yra atkreipti dėmesį į du dalykus. Prieiga prie 4G e, Europos Sąjungoje euro yra 28 procentai, tuo tarpu Junktinėse Amerikos valstijose e, ta prieiga yra žymiai didesnė. Tai yra mūsų ekonomikos pagrindas, turime tą sutvarkyti, kad užtikrintume deramas komunikacijas. Vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, ponas Latovskis apie tai kalbėjo ir aš galiu pasakyti, kad man šiek tiek neramu dėl to, kas išdėstyta. E, kalbame apie valstybės paramos gairių peržiūrą. Aš suprantu jūsų logiką, tačiau tuo pat metu, kadangi esu gana konservatyvus, aš manyčiau, kad uh, gailių atvėrimas yra puikia galimybė net ir uh, nevaldomam kūrybiškumui, niekad negali žinoti, kuo viskas baigsis. Tokia būtų mano pastaba. Ir dar vienas momentas. Uh, Mes norime sulti dėmesį į šią konkrečią sritį, konkretų sektorių. Aš tvirtai tikiu, kad e, kaštai, kaina yra labai didelė, bet pelnas bus didžiulis. Ir aš manau, kad po 2025 metų daugiau negu 120 milijardų eurų bus investuota. Jeigu taip iš tiesų yra, tada mes turėsime uh, realią galimybę pritraukti privatų kapitalą ir tai pakeis padėti. Nebūtinai valstybės paramos taisyklių peržiūrė tik tai. Aš suprantu, kad reikia tam tikrų paaiškinimų, tai ir man būtų labiau priimtina, bet tai yra tik tai toks gretutinis dalykas, o bendrai galime pasakyti, kad ir Aldė, ir aš visus kompromisinius pakeitimus remsime. Labai ačiū. Pode Evans, prašom, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Be abejo, aš dėkoju pranešėjui. Jis bandė e, neatsilikti nuo informacijos eros pokyčių ir manau, kad ši informacija, kurią šiandien gauname, mums visiems bus labai nudinga. Aš nenoriu kartoti jau kitų kolegų komentarų, nes didelė dalimi dėl to susitarta. E, Pranešėjas e, įtraukė mums rūpimus klausimus, pavyzdžiui, dėl išmaniųjų transporto sistemų ir aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų frakcija visus Jūsų kompromisus rems. Kūmėlė. Labai ačiū, ponė Evans. Ir dabar aš vėl grįžtu prie Europos komisijos. Pirmiausia žodis ponui Remunu. Thanks. Ačiū. Nenoriu e, kalbėti ilgiau negu reikia. Dėkuoju visiems parlamentarams už konstruktyviai atliktą darbą ir šiame komunikate mes išdėstume savo vizijas ateičiai, ateities vizijas, ypač kalbame apie tai, kad um, interneto greitasis ryšys bus reikalingas absoliučiai visiems mūsų visuomenės sektoriams. Išsikėlėme daug strateginių tikslų šiame komitete ir bandome juos įgyvendinti, vadovaudomės reglamentinę bazę, kurią dabar ir aptarėme šiame parlamente. 5G e, veiksmų planas ir valstybės parama investuojant yra reikalinga, ypač tais atvejais, kai e, privačių investicijų neužtenka E, tiek aš ir ten noriu pasakyti. Dar kartą dėkuoju už darbą. Labai ačiū. Noriu priminti, kad balsuosime rytoj. Bet prieš baigdama dar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, ponui Zatovskiai. Žodis jums. Dziękuję bardzo. Przyszłość wszyscy widzimy. Ačiū. Man atrodo, mūsų požiūris į ateitį yra labai panašus, bet jeigu ir bus kokių skirtumų, tai ryt per balsavimą pamatysime. Labai ačiū pranešėjai, mėly kolegos, galime baigti šiandienos posėdį, o pasimatysime rytoj 9 ryto. Pradedame rytoj 9 ryto nuo balsavimo. Pradėsime balsuoti rytoj laiku, nes e, tikrai daug turime klausimų, dėl kurių turime balsuoti. O šiandien linkiu Jums visiems gerą vakarą.